colleagues, um, please uh, take your seats. We're going to begin. Thank you. Dear members, uh, dear speakers, dear participants. Gerbiami parlamentarai, pranešėjai, dalyviai, ačiū už dalyvavimą. Malonu Jūs pasveikinti šiame klausime, kuriame kalbėsime apie įtariamųjų ir kaltinamųjų procedūrinės teisės pasiekimus ir ateities perspektyvas. Norėčiau priminti, kad e, tai, ką turime pasiekę e, teismų sistemoje, yra esminės vertės Europos Sąjungoje. Aš dėl to džiaugiuosi matydamas jūs visus čia ir sveikinu visus parlamentarus ir pranešėjus šioje salėje. Keletas e, pastebėjimų dėl darbo tvarkos. Vertimas suteiktas į visas oficialiasias kalbas išskyrus Danų, Latvių ir Kroatų. E, Taip pat norėčiau, kad žinotumėt ir visiems parlamento nariams galėčiau priminti, kad e, klausimas yra transliuojamas internetu ir e, jeigu nu, turėsite išeiti per šį renginį, e, galite būti ramus, nes viskas bus įrašyta. Kad liktų laiko diskusijai, aš nuo pat pradžios paprašysiu visų kalbėti tiek, laiko, kiek jiems skirta. Šiandienos diskusijose kalbėsime apie asmens teisės baudžiamosiose bylose. Tai yra ES pagrindinė vertybė ir priemonė užtikrinti abipusį pasitikėjimą valstybėse narėse ir e, visuomenės pasitikėjimą ES. Europos teisingumo erdvėje piliečiai e, turi ne tik turėti teisę į bešališką teismą, bet kur ES, bet taip pat gali laisvai naudoti savo teisę laisvai judėti ES. Kaip visi turbūt žinote, mūsų komitetas kaip tik dabar nagrinėja tris teisė kūrinius dosiešius jas rytyje. Pirmiausia, direktyva dėl vaikų įtariamo arba kaltinų baudžiamosiuose bylose e, apsaugos e, direktyva. Antras dalykas, e, direktyva dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos aspektų ir trečias dalykas direktyva dėl teisinės pagalbos suteikimo ir e, teisinės pagalbos Europos arešto orderio procedūroje. Dabar norėčiau suteikti žodį 15 minučių profesoriui Tarus Pronkin, kuris bendrai pristatys šią temą. Profesoriai Spronkin. Thank you very much for in... Labai ačiū kad mane pasikvietėt. Buvo paprašyta labai trumpai apžvelgti visus pastebėjimus, pasiekimus ir iššūkius, kurie mūsų dar laukia, e, užtikrinant įtariamų ir kaltinamųjų procesinės teisės ir garantijas ES lygmenių. Aš ketinu tik trumpai jums priminti bendrasis problemas, su kuriomis mes susidurėme ir dėl kurių būtent reikia priimti naujas priemonės. Aš galvoju apie įtariamiesiems ES iškylančias problemas. Išvardydau jas skaidrėse. Aktualių problemų yra nemažai, trumpai jas išdėstysiu. Tai yra e, įpročiai apeiti teisę į tylėjimą. Tai yra labai glaudžiai susiję su e, E, iki teisminio sulaikymo per dažnų naudojimų ir e, labai ilgais iki teisminio sulaikymo e, periodais. Jūs žinote, kad Šiaurės Europos valstybėse iki teisminis sulaikimas taikomas yra dažniau negu pietų valstybėse, kiek žinau, Suomijoje ir Pavyzdžiui, net Junktinėje karalystėje tie skaičiai tiesiog 14-16 procentų, o Prancūzijoje ir Italijoje viršė net 60 procentų. Vadinasi, e, tapus įtariamuoju, iškyla didelė grėsmė, kad bus ilgai e, sulaikytas e, iki teisminio sulaikymo procedūra ir tai turi įtakos teisės įtilėjimą naudojimuose. Kita rimta problema yra praktinis uh, nesugebėjimas garantuoti teisės į teisinę pagalbą e, tardymo laikotarpiu. Dauguma ES valstybių narių e, teisės aktuose yra įtvirtinę standartus, bet e, svarbiau yra tai, kaip tie standartai yra įgyvendami praktiškai. Ir paskutinė problema, norėčiau išskirti, tai yra e, nesugebėjimas garantuoti piliečių teisės į informaciją E, kaltinamieji ir įtariamieji turi būti vertinami apie bylos medžiagą ir turėti galimybę pasinaudoti ją. Problemas, kurias mes įvardinome teisinės pagalbos rytyje, yra susijusios su procedūrų ir struktūrų leidžiančių užtikrinti pagalbą laikus toka. Teisininkai negali suteikti e, pagalbos laiku, asmuo yra sulaikomas e, policijos areštinėje, e, pasirinkti e, advokatą yra sudėtinga, nes yra labai daug apribojimų, trūksta įgyventinimo mechanizmų arba jie yra labai neveiksmingi ir kartais mes savo tyrimuose išsiaiškiname, kad teisinės pagalbos kokybė yra labai prasta. Tai yra susiję su E, atlyginimais mokamais e, žiūrinę pagalbą teikiantiems advokatams. Tai yra labai rimta problema, apie kurią šiandien taip pat diskutuosime. Tai yra teisinė pagalba. Visi žinome, kad be jos dauguma įtariamųjų ir kaltinamųjų negautų visiškai jokios teisinės pagalbos. 95 procentai įtariamųjų ir kaltinamųjų neturi galimybės sumokėti iš savo kišenės už teisinę pagalbą advokatui. Ir jeigu pažiūrėtumėt, kaip teisinė pagalba yra reglamentuojama nacionaliniu lygmeniu, tai pamatytumėt, kad yra labai sudėtingas, neaiškus, lėtas taikymo metodas, ypač jeigu kalbame apie įgyvendinimo, apie teisinę pagalbą ir jos suteikimą pirmajame etape, policijos areštinės etape. E, kaip jau minėjau, neretai yra nepakankamai dideli atlyginimai, dabar ekonominės krizės metu e, tas klausimas itin aktualus ir visose nacionalinėse vyriausybėse apie tai yra diskutuojama. Dėl paskirimo mechanizmų kartais iškyla grėsmė teisininkų nepriklausomybei, e, tai įtakoja teisininkų ir advokatų pasirinkimo procedūrą ir atrodo, kad e, ta teisinė pagalba vyriausybės priemonėmis yra apribojama tik tai e, tam tikrais e, advokatais ir per tam tikrą laiko tarpą. Ir dėl to nukenčia kokybė ir advokatų darbo kompetencija. Taigi, tai turi įtakos advokatų prieinamumui, E, ir jo darbo kvalifikacijai. Štai čia aš žvelgiu šiek tiek atgal ir matote ekrane veiksmų planą pristatytą ES lygmenių anksčiau, kai buvo nuspręsta, kad vietoj bandymo sukurti teisinę procedūrą turi būti numatytas palaipsnis mechanizmas, per kurį būtų galima susidėrėti dėl priemonių. Kaip matote ekrane ir kaip visi žinote, teisė į vertėjimą raštų ir žodžių informacija apie teisės ir e, kaltinimus turi būti suteikta, įskaitant informaciją konsulinėms tarnyboms ir darbdaviams Apie tas priemonės jau yra kalbama direktyvose ir tai, kas dabar pateikta diskusijoms, yra tik tai diskusija apie teisinę pagalbą. Dabar kalbama apie įtariamuosius, skaitant ir vaikus. Ir, o, o veiksmų plano pradžioje buvo kalbama tik tai apie žalėją knygą dėl ikiteisminio sulaikymo. Visų pirma, aš norėčiau pabrėžti, kad iš tiesų Europos parlamentas ir Europos komisija nusipelno komplimentų už nuveiktą darbą, nes labai daug yra kritikuojama iš nevyriausybinio organizacijų pusės, iš advokatų pusės, kai sakoma, kad priemonės yra per daug sušvelnintos per dėrybas, o aš manau, kad yra pasiekta labai daug. Jei pagalvotumėm apie tai, kokia padėtis buvo 2007 metais, kai pagrindų sprendimas dėl procedūrinių garantijų buvo tik tai rengiamas arba buvo visiškai sustabdytas, tai dabar padės yra gerokai geresnė. Taigi tą pirmiausia aš ir norėjau pasakyti. Mes atlikome Basikso universitete tyrimą, e, apsilankydami policijos areštinėse. Turėjome ir kitų partnerių universitetų ir žiūrėjome, kaip praktiškai tokios priemonės, kaip vertimas raštų žodžių, teisė informacija, teisė į žydinę pagalbą, teisė į tylėjimą yra gyvendama skirtingose keturiose valstybėse – Niderlanduose, Prancūzijoje, Anglijoje ir Velse. Bei Škotijoje galima sakyti, kad tai nėra atskiros valstybės, bet tos dalys turi savo jurisdikciją. Mes atlikome empirinę studiją kai būtų žmonės policijos uh, uh, policijos nuovadose sėdėdavo ir žiūrėdavo, kaip praktiškai vyksta tardymas. Ir žiūrėjo, kaip praktiškai tos teisės yra garantuojamos. Studija buvo atliekama direktyvos įgyvendinimo metu Terminai dar buvo nepasibaigę direktyvos įgyvenimo. Galima sakyti, kad e, buvo įvertinta padėtis per tyrimą prieš direktyvos įgyvendinimą. Išsiaiškinome keletą labai svarbių dalykų ir mes tikimės, kad direktyvos iš tiesų pagerins padėtį. Pavyzdžiui, kai kalbame apie vertimą raštų ir žodžiu, matome, kad praktiškai iš tiesų būtina nustatyti aiškę procedūrą vertimo poreikiams įvertinti. Mano nuomonė padėtis gerokai pagerėjo, kai e, atsirado pagalbos priemonė e, įtariamiesiems, kuriems reikia e, raštų išverstų dokumentų. Ir e, kai tokių galimybių nėra, matome, kad e, teisė į informaciją dažniausiai buvo užtikrinama įtariamiesiems, bet e, dažnai tai buvo daroma netinkamu laiku ir ne taip, kad e, policijos areštinėje esantys įtariamieji galėtų pagalvoti, įvertinti jiems atsiveriančias galimybės sužinoti viską apie savo teisės. Tai yra labai rimta problema ir apie ją turėtumėm pagalvoti, ypač kai svarstome apie teisės informaciją perkelimą į nacionalinius teisės aktus. Dėl teisės į e, žiūrinę pagalbą mes žiūrėjome, kada ją galima suteikti policijos tardymo metu. Matėme, kokia padėtis yra Anglijoje, Velsė ir Škotijoje. Taip pat įvertinome ir kitokias sistemas, kai policijos tardymo metu buvo neįmanoma gauti advokato pagalbą. Taip yra Niderlanduose. Niderlanduose yra priimtas dekretas, kuris neleidžia nieko keisti tol, kol nebus uh, perkelta Europos direktyva į nacionalinius teisės aktus. Svarbu yra tai, kad kai e, E, advokatas dalyvauja per policijos tardymo etapą, e, kaltinamasis ar įtariamasis gali suprasti, kad gali naudotis teisę į tylėjimą. Niderlanduose, Prancūzijose ir jau ir Belgijoje to nebuvo. Ir pastebėjome, kad nuo 50 iki 60 procentų įtariamųjų e, nepasinaudojo teisę į tylėjimą. Jie e, pateikė įrodymų policijai, pateikė informacijos net ir tada, kai e, jie žinojo, kad e, advokatas gali jiems padėti. Labai daug e, įtariamųjų atsisakė teisės juridinę pagalbą, manydami, kad gali patys susitvarkyti, apseiti be advokatų. Ta pati galiu pasakyti ir apie teisę į tylėjimą. Nesumažėjo teisės į tylėjimą E, besinaudojančiųjų e, procentas, kai buvo pasieltas advokatas. E, negalime pasakyti, kad įtariamieji pradėjo labiau bendradarbiauti su policija, bet turi suvokti įtariamasis ar kaltinamasis, kad jeigu jie suteiks informaciją, priimtas sprendimas bus žymiai e, objektyvesnis. Kas būtų kelias į priekį? Turim galvoti apie vaikų e, apsaugą, nekaltumo prezumciją ir teisinę pagalbą. Aš norėjau išreikšti susirūpinimą apie tai, kad dabar tame palaipsime požiūrėje iškyla nemažai uždavinių. Jie yra susiję su direktyvų tarpusavio nuseklumu. Pavyzdžiui, kai kalbam apie smulkius nusikaltimus, smulkius pažeidimus, yra aplinkybių, kai direktyvos nebus galima taikyti. Tai yra rimta problema, nes e, tais, koks yra e, smulkių pažeidimų, lengvų pažeidimų apibrėžimas. Jis yra gana miglotas, galite e, direkcijos rasti juos rasti. Direktyvoje, kuriuose kalbame apie pasinaudojimą advokatu, Taip pat tokios apibrištys yra teikiamas, bet vyksta iš tiesų labai daug diskusijų, ar iš tiesų advokatas gali būti pasitelktas, e, pavyzdžiui, narkotikų prekybos atveju ar nelegalios prekybos atveju. Kas yra smulkus pažeidimas, kas yra rimtas nusikaltimas? Buvo susitarta, kad laisvės apribojimas, laisvės atėmimas yra tas atvejis, kai advokato konsultacija yra būtina Visa diskusija dėl smulkių nusikaltimų prasideda iš naujo, jeigu pradedame vertinti vaikų apsaugos e, direktyvą, įtariamųjų vaikų apsaugą. Kyla klausimas, ar ta sistema turi skirtis nuo bendrosios direktyvos, kurioje kalba apie teisę pasinaudoti advokato paslaugomis. Ar turi būti kitokia padėtis vaikų atveju? Taigi čia kalbame apie direktyvų e, nuoseklumą, ar jos neprieštarauja viena kitai. Kitas rimtas klausimas yra formalioji teisinė terminija. Kaip e, terminai yra naudojami, tokie žodžiai kaip areštas įtariamasis ar kaltinamasis kiekvienoje jurisdikcijoje yra suprantami kitaip. Ir taikant direktyvą, ta pati problema iškyla. Gali būti, kad vienoje valstybėje narėje direktyva bus įgyvendinama kitaip negu kitoje valstybėje narėje. Todėl renkiant direktyvą buvo labai sunku rasti formuluotės, kurios būtų labai faktinės. Ir turi būti pagalvota, kada teisėmis faktiškai būtų galima pasinaudoti. Kitas dalykas, kitas rimtas iššūkis yra direktyvas masto apibrėžimas. Pavyzdžiui, jau anksčiau esame pastebėję e, direktyvos dėl teisinės pagalbos formuluočių skirtumus e, nu, tuo metu, kai direktyva yra rengiama ir tuo metu, kai direktyva yra įgyvendinama e, valstybėse narėse konkrečių įtariamųjų atveju kai asmo yra įtariamas įvykdęs baudžiamai nusikaltimą, jam tokia pagalba turi būti suteikta ir toks yra platesnis faktinis apibrėžimas. Bet siūlomoje nekaltumo prezumpcijos direktyvoje yra sakoma, kad direktyva yra taikoma fiziniams subjektams, kurie yra įtariami arba kaltinami e, baudžiamąją veiklą. Tai yra žymiai tikslesnis masto apibrėžimas. Na ir aišku, po to egzistuoja išimtys ir išlygos, kurios yra taip pat labai svarbios. Jau anksčiau pasibėjau, kad yra siūlomi teisės aktai dėl teisės pasinaudoti teis, advokatu Niderlanduose. Jau mačiau įstatymą įrašytą tam tikrų išlygų ir išimčių ir nacionalinė teisė jos yra interpretuojamas žymiai plačiau negu tai, kas parašta direktyvoje. Na, o dabar pateiksiu keletą pavyzdžių. Direktyva dėl teisės pasinaudoti advokatu. Gerai yra tai, kad jos e, mastas nėra spie, siejamas su laisvės atėmimu. Direktyva būtų taikima prieš tyrimą ir per tyrimą skirtingose valstybėse narėse padėtis gali skirtis. Problematiška yra tai, kad pagal nacionalinę teisę te advokatams kartais būna labai sudėtinga realiai dalyvauti. Niedortėse prasidėjo diskusija, kada advokatas turi įsikišti, kur jis turi sėdėti per tardymą ar greta įtariamą ar panašiai, ar gali būti užmėgstas akių kontaktas ir panašiai. Ir taip pat e, problematiška yra mano minėtosios išlygos. Kitas dalykas, mano nuomonė, labai svarbus yra teisų sąveika. Pavyzdžiui, visos direktyvos yra tarpusavėje susijusios. Pažvelkite į teisę informaciją tuo metu, kai informacija yra teikiama įtariamajam. Didelio dalimi tai yra susiję su įtariamojo noru atsisakyti ar nesisakyti advokato paslaugų. Bet kokiu atveju tariamam reikės laiko apsispręsti, ar jam reikia advokato ar ne. Belgijoje, pavyzdžiui, įtariamasis negali atsisakyti teisės pasinaudoti advokato paslaugomis, kol su tuo advokatu nesutinka ir nesu pasikalba. Vadinasi, su advokatu turi būti susitikta gerokai anksčiau negu tikiama informacija. Ir taip pat tariamasis turi teisės pagalvoti, ar jis nori ar nenori to teisininko. Panašiai buvo Anglijoje ir Velse. Būdavo klausima, ar norite advokato. Jeigu tariamasis sako, aš nenoriu, tada klausime, kodėl. Tada tariamasis sako, aš ir pats galiu susitvarkyti. Tada nieko daugiau negalim pakeisti. Taigi iškyla klausimas, iškyla skirtumas tarp informacijos suteikimo ir noro atsisakyti teisių. Kitas dalykas, ką teisininkas gali padaryti padėdamas savo klientui, konsultuodamas jį, kokia turi būti strategija, ar bus pasinaudojama teisė į tylėjimą ar ne. Svarbu sužinoti, kokios informacijos tu yra policija gavusi. Ir tai yra, mano nuomonė, reglamentuojama dokumentuose, kuriuose kalbama apie teisės gauti bylą ir e, susipažinti su jos medžiaga direktyva yra pasakyta, kad egzistuoja galimybė pasitarti su advokatu ir gauti bylos medžiagą. Išsakysiu keletą klausimų, kurie galbūt uh, padės uh, užvesti būsimą diskusiją. Kai kalbam apie įtariamuosius vaikus ir kaltinamuosius vaikus ir jų uh, garantijas, procesinės garantijas, bei atitinkamą direktyvą, turime prisiminti, kad vaikų atžvilgių e, smulkus pažeidimai yra vertinami kitaip. Ar įrašomas nedidelis nusikaltimas į uh, e, nusikaltelio ar įtariamojo uh, registrą? Ar vaikui tai turės įtakos ateityje ar nepilnamečiui, kai jis ieškos darbo? Vėlgi tai yra susiję su uh, smulkių pažeidimų apibrėžimu. Vėlgi kila klausimas, kodėlgi nagrinėjant nepilna, nedidelius nusikaltimus e, taikoma išlyg, išimtis e, iš video ir audio įrašymo prievolės. Manau, kad turėtų būti viskas įrašoma. Kalbant apie e, nekaltumo prezumcijos direktyvą, egzistuoja problemų atskiriant baudžiamuosius ir administracinius procesus. Bet kokiu atveju pastebėjome, ir šeštojo dalyje apie tai kalbama, kad iš baudžiamosios teisės gali būti perita administracinė teisė ir e, administracinė teisė kartais gali numatyti labai griežtų nuobaudų. Nemanau, kad reikėtų atskirti kriminalinės ir administracinės sankcijas. O kaip yra su liudininkais ir artimaisiais? E, jie turi tokią išskirtinę teisę neduoti parodymų. Direktyva apie tai nėra kalbama. Na, o dėl direktyvos apie teisinę pagalbą, manau, kad ji bus esminė, užtikrinant visų kitų direktyvų efektyvumą. Manau, kad e, laikinosios teisinės pagalbos savoka yra labai svarbi. Turime aiškiau apibriežti kada teisinė pagalba yra reikalinga, ar per pirmąjį tardymo etapą, ar vėliau. E, kartais matome, kad yra neįmanoma išnagrinėti e, ar suteikti teisinės pagalbos per ilgą nagrinėjimą. Ir kitas dalykas. E, teisinės pagalbos teikimo pribojimas tik tai laisvės atėmimo atvejais. Tai yra susiję vėlgi su smulkių nusikaltimo apibrėžimu ir kas jie yra. Pereinu prie išvadų. Aš manau, kad ES e, dalyvavimas atnešė rezultatų, tačiau problema yra ta, kad įsileidę į smulkmenas susidurime su daug sunkumų. Iškyla nauji klausimai. Kaip procesinių saugiklių direktyvos įtakos direktyvas, e, kurios yra pagristos abipusių pripažinimo? Kas, e, kokios įtakos tai turės E, informacijos rinkimui ir įrodymų rinkimui per sienas. Ir e, kaip e, Europos tyrimo orderis, pavyzdžiui, bus siejama su teisinė pagalba ir juridinė parma. Tiek aš norėjau pakalbėti, ačiū už jūsų dėmesį, ačiū. Um... Ačiū, profesoras Spronkin. Norėjau pasakyti, kad Ehm, jūs truputėlį viršėt e, pasisakymo laiką, bet e, jūs sakėte, kad iš tikrųjų tai e, svarbus dalykai, tai pritariu ir dabar paprašysiu prieš pakviesdamas kitus prelegentus, noriu pasveikinti pas mus atvykusias viešnes svečius iš moterų tinklo Junktinės karalystės. Iš tikrųjų, kai vakar kalbėjome apie mm, arešto orderį, tai nebuvo taip tokios ramios diskusijos kaip šiandien. Jums dabar šiandien tik tai dalyvaujančiame postėje galite, gali susidaryti įspūdis, kad čia visada taip ramu, tylu. Iš tikrųjų, ne, čia yra daug labai kontroversiškų klausimų svarstoma ir teisininkai dažnai įsitraukia į labai labai karštas diskusijas. Tai e, dabar aš noriu paprašyti mūsų pranešėjos Katerinas Ničiai, kuri dirb, rengia tris direktyvas, ateiti, perimti pirmininkavimą ir taip pat noriu pakviesti mūsų du prelegentus, e, Daniel Pikal ir Vania Patanė, ateiti atsisėsti į prezidiumą. Prašom. As um, Katerina Chinichi is coming up, just to explain that she's the lead. Katerina Chinichi, uh, noriu pasakyti, yra lybė pranešėja dėl vaikų direktyvos, šia kol jie atsisės prezidiume trump, trumpą informaciją. Bene, grazie Presidente, buonasera, buonasera a tutti. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Dėkoju Jums pirmininkė, dėkoju visiems svarbiems svečiams, kurie atvykote į e, šį renginį. Sveikinu visus susirinkusius. Tikrai labai smagu, kad šiandien Lybė komitete čia popietę galime atidžiau panalizuoti tuos lausimus, kurie nepaprastai svarbus yra mūsų komitetui. Uh, Tai ir, ir bendrai mūsų Europos parlamente šie klausimai yra esminės svarbos, kaip Mm, spalio 16 praeitame lybė komiteto posėdė sakiau, tai ši direktyva dėl nepilnamečių ir kitų asmenų kaltinamų pagal baudžiamosios teisės procedūras visos teisinės garantijos, e, dėl jų visų, tų, direktyva dėl visų garantijų jiems, projektas jos yra labai svarbus vis, viso proceso, galvojant apie tuos asmenys, kurie kaltinami pagal baudžiamąją teisę dalis, tai yra 2009 metų e, dokumentų paketas, tai yra ir 2011 metų parlamento patvirtinti, parlamento patvirtinti dokumentai dėl nepilnamečių teisių. Jūs žinote, kai kurios priemonės jau kaip ir aiškios, kai dėl kai kurių dar diskutuojama, tai yra priemonės, kurios visos turi tą patį teisinį pagrindą ir tikslas jų tas pats. Tai yra sukurti minimalius standartus, kurie nustatytų, kokios turi būti asmenų dalyvaujančių, dalyvaujančių biudžiavos bylose mm, teisės. E, turi būti minimalios garantijos jiem, kad taip pat tuo pagrindu vykdyti teismų ir policijos bendradarbiavimą. Aišku, valstybės narės turi teisę mm, nustatyti ir aukštesnį apsaugos standartą Tačiau tai būtų minimalų standartai. Konkrečiai mm, kalbant apie tą direktyvą, mm, kurios, kurią aš rengiu, aš rengiu direktyvą, kurią vadinu nepilnamečių direktyvą, tai būtent e, čia kalbama apie procedūrinės teisės nepilnamečių, kurie yra tikrai labai pažeidžiami, kurių poreikiai yra specifiniai, taigi ir garantijos turi būti specifinės. Teisė į sąžiningą, teisingą teismą nepilnamečiams šiandien ne, ne visuomet pakankamai garantuojama, nepakankamai griežtai ginama, ne visada lengvai, lengva vienodai užtikrinti tą teisę į jos įgyvenimą visoje Europos Sąjungoje. Taigi labai svarbu, mm, kad būtų numatyti procedūriniai saugikliai yra, ir jie yra numatyti direktyvą. Tai visų pirma, tai teisė informacija nepilnamečiui pačiam ir taip pat tam asmeniui, suaugusiam asmeniu, kuris yra tos mes globėjas ar atstovas. Tai yra teisė, kurios negali atsisakyti. Teisė į informaciją ir teisė į medicininį tyrimą, audiovizualinis kryžminio tardymo įrašymas. Audio Taip pat visas, visos tos normos, kurios sėtino su e, prieš teisiniu sulaikymu, kuris turbūt kaip galima trumpesnis toliau, nepilnamečio dalyvavimas teisme, kaip ir jo atstovas teisinių atstovų dalyvavimas teisme. Visa tai jau yra numatyta direktyvos projekte, tai yra visa eilė tų saugiklių, kurie m, mm, yra aptarti mūsų komitete, kaip ir kitose komitetuose. Aišku, galima tobulinti tekstą ir formuluotės ir šią, šią popietę mes turėsime galimybės išgirsti daugiau informacijos šią temą. Labai svarbia tema m, mm, turėsime įvairių sričių e, ekspertų, taigi turėsime galimybę išgirsti papildomos informacijos ir tokiu pagrindu galėsime toliau dirbti su šia direktyva. E, taigi, turime šiuos svečius, tai yra Daniel Pikal, jis yra mm, Tarptautinės e, šeimos ir jaunimo teisėjų asociacijos e, Europos skyrios pirmininkas. E, iš tikrųjų, jo patirtis, dirbant su nepilnamečiais teismuose, leis jam pasidalyti konkrečią šios ryties um, išmintimi su mumis. Aš aišku prašysiu jo neviršyti dešimties minučių laiko, nes tie komitetas yra paskiręs jūsų pranešimui. Prašom, ponė Pikau. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente, de me donner. Ačiū pirmininkė, kad man suteikėte žodį. Pasistengs laikytis nusatyto laiko, nors pasakyti tikrai norisi daugą. Aš pasistengsiu kalbėti glaustai, kadangi tarptaut Jungtinės jaunimo ir šeimos teisėjų asociacijos Europinis skyrius dirbo su dviem e, tarybos ir komisijos tekstais, labai daug dirbo ir, ir visų pirma noriu šeštą apgailestavimą, kad jie mes konstatavome, kas yra nurodyta ir dėl direktyvos projekto mūsų pastabose, kad direktyvoje būtent kalbama apie teisėjus ir kalėjimų priežiūros visą personalą baudžiamų, baudžiamųjų bylų kontekste. Tačiau nepatenka į taikymo sritį jaunimo teismai, teisėjai, kurie išskirtinai dirba tik su nepilnamečiais. Tai labai svarbu, aišku, spręsti tą problemą, jeigu norime žengti tolyn, tai aišku būtų pirmas žingsnis ir ypač galvojant apie tai, kad uh, Mm, direkt, būsimo direktyva nekalbama apie minimalų tai, amžių teisiamą ir mm, direktyva yra apsiribuoma tik tai maksimaliu amžiumi, e, kada yra asmuo jau laikomas suaugusiu. E, dabar dėl direktyvos projekto taikymos ryties. Mes konstatavome, kad yra toks neiškumas jau pačiame tekste dėl šios direktyvos taikymo amžiaus ribos. Antrame ir trečiame konstatuojamose punktuose yra pasakyta, kad visi aktai, kuriuos įvykdė vaikas iki 18 metų, turi lei, turėtų, tas, ta formuluotė turėtų leisti paaiškinti situaciją, nes mm, teksta, tekste yra kalbama apie tą momentą, kada yra laikoma, kad mm, kada vaikas yra įtariamas įvykdęs ar, ar informuojamas, kad yra laikomas įtarimu, kad įvykdė nusikaltimą, tai tas yra amžius, bet reikia patikslinti, kad gali būti, kad aš, tas asmuo galbūt informuojamas apie jam iškeltus kalinimus praėjus jau keliems mėnesiams nuo um, nusikaltimo įvykdymo. Ir tą laiką jis jau galėjo sulaukti 18 metų ir tai yra tapti jau suaugus ir tada kaip bus su direktyvos taikymu. Būtent, um, man atrodo, kad dabar tas patikslinimas įneštas išsprendžia situaciją, tai yra, kada ta direktyva turi būti taikoma. Taigi, jeigu asmo neturėjo 18 metų tuo metu, kai jis įvykdė nusikaltimą, tai jam turi galioti ši direktyva. Lygiai taip, kaip nustatyta mm, komisijos pasiūlykto projekto antrame straipsnėje. Be to, panaikintas ir tas apribojimas, kas buvo tarybos direktyvoje dėl šios direktyvos netaikymo Tai yra šeštas straipsnis, kur sako, kad ta direktyva netaikoma procedūrams susijusiams su vaikais ir kriminaliniais nusikaltimais ar pažeidimas, kuriuos jie padarė, kuomet tai kaltimai neaps, neprivestų prie baudžiamo kaltinimo tas terminas gali sukurti tam tikro neiškumo vis tik tai dėl to, kokios bus tos sankcijos, baudžiamosios ar ne, pažiūrėjau, teis, Prancūzijos teisėje kal, dėl nepilnamečių visų pirma žiūrima, kad būtų mm, auklėmosios priemonės taikomos. Siekiama visų pirma, visų pirma to, tai gali būti, kad galutinis nuosprendis, koks bus pritaikytas nepilnamečiui, neaišku, ar tai bus baudžiamosios sankcijos, ar tai bus auklėjamosios sankcijos. Ir, ta, ir dažnai teisėjas ieško galimybės pritaikyti auklėjamosios sankcijos nepilnamečiui. Ir tada, jeigu galiausiai galiausiai to um, viso proceso pabaigoje teisės nuspręs pritaikyti tik tai auklėjimasias priemonės ir tai reiškia, kad tada direktyva turi negalioti tam nepilnamečiui. Ta reikia patikslinti iš tikrųjų, kaip su tom priemonėm, kurios numato, pavyzdžiui, laisvės apribojimą į patalpinimą į. Mm, laisvės ateimimo vietą. Vėlgi čia yra procedūrinės garantijos. Paimkime Belgijos teisės aktus, kur konkrečiai yra pasakyta dėl nepilnamečių iki 16 metų, kad negali būti pritaikomos baudžiamosios priemonės, tik tai auklėmos priemonės gali būti um, mm, taikomos, bet tarp jų, tarp viso spektro yra ir galimybė patalpinti tą nepilnametį į laisvės apribojimo vietą. Bet tai nėra baudžiamoji priemonė, o tai, bet vis tik tai tai tai yra e, laisvės apribojimas. Ir man atrodo, kad būtent reikėtų sakyti e, konkrečiau apibriežtė direktyvos, kad tai ne baudžiamoji sankcija, o kad turi nulemti tai, ar bus laisvės apribojimas. Dabar toliau. Teisė į advokatą pri, privalomai, kas yra numatyta komisijos projekte šeštam straipsnė, kad jis negali e, nepilnametės atsisakyti teisė advokato. Ir valstybė turi reikalauti, kad būtų advokatas. Toliau šeši vis yra tarybos pasiūlyta. Čia yra pasakyta, kad tokiuose situacijose, kur um, vyksta tardymas, kai įklausinėja policija ir kitos um, teisės saugos tarnybos, uh, reikia atsižvelgti tam tikrus elementus, um, reikalo sudėtingumas, nusikaltimo sunkumas, galutinis nuosprendis, kokio galima tikėtis. Yra daug įvairių elementų, kurie gali uh, būti jau vertinami nuo pat procedūros pradžios, tarsi turėtų būti pasverti nuo pat procedūros pradžios, tačiau, pradžioje, tačiau ne visuomet tai yra lengva padaryti. Dažnai um, per visą bylos eigą papildomi elementai parodo, kad galbūt bus tas elementas ar anas elementas ir tada neaišku, nuo, kad, mm, ar, ar direktyvą nuo pat pradžių taikyti ar netaikyti, ar turi būti garantija advokatą uh, ar ne, kad negalima atsisakyti advokato. Dabar dėl to laisvės apribojimo. Uh, laisvės apribojimas, jeigu jis e, turėtų būti laikomas trumpalaikiu. Ką tai reiškia turėtų būti laikomas? Um, gali galbūt iš pradžių galvoti, kad gal tas laisvės apribojimas bus trum, neilgos trukmės. Kas tai yra? Porą dienų, kelios savaitės? Ar gali paskui tas laikotarpis ir išsitempti? Taigi tas apibrėžimas yra neaiškus ir tai piktina. Uh, dabar toliau. Ehm, Europos žmogaus teisų, tai ehm, pavyzdžiui, jurisprudencijoje 2008 metų e, nu, e, byloje prieš Turkiją iš tikrųjų tai akivaizdžiai rodo, kad reikia efektyviai užtik, užtikrinti realų dalyvavimą advokato, ne vien tik tai teisė į jį. E, ar, ir ypač, kai kalba ir apie įvairius kitus pažeidimus. Um, Ar tai, pavyzdžiui, kelių eismo taisyklių pažeidimas ar dar kažkas, tai reikia vis tik tai visus tos kriterijus naudoti. Ir, pavyzdžiui, Vokietija rašte, kuris man buvo perduotas, nurodė, kad 70 procentų baudžiamųjų bylų e, prieš nepilnamečius baigėsi be formalaus nuosprendžio. E, taip, tai dažniausiai um, yra eiliniai nusižengimai nereikšmingi. Taigi dabar klausimas, ar turi būti tos teisės patvirtintos. Uh, įtvirtinti ir, ir ką, ar projektą reikėtų išplėtoti tas apibrieštis, kas yra numatyta nepilnamečiams. Man atrodo, kad reikėtų tikslins, tikslinti formuluotės. Pavyzdžiui, kad iš tikrųjų mm, advokato dalyvavimas, realus, veiksmingas dalyvavimas turi būti privalomas daugelį atvejų. Dabar 29, sakim, punktas, asmenybės įvertinimas irgi turėtų būti atliktas tos įsies profesionalų ir tai turi būti visas, visas procesas numatytas, visa procedūra, tarkim, ir, ir medicinė dalis ir kai kurios valstybės, Vokietija, Italija, Prancūzija turi atitinkamas um, socialinio, edukacinio, socialinio pedagoginio pobūdžio tarnybas, kurios užsima to. Ir um, tas, pavyzdžiui, medicininis tyrimas, e, ką turi padaryti medikas, tą gali padaryti, tą gali apibriežti valstybės narės, bet e, taryba nurodo, kokiais atvejais konkrečiai tai nebūtų reikalinga arba reikėtų įrodyti, kad um, to vaikų dėl to vaiko psichinės ar um, e, e, fizinės būklės reikalingas tas tyrimas, bet būtent tam, kad nuspręstum, ar dėl tos vaiko psichinės ar fizinės būklės reikia tyrimo, visų pirma, reikia atlikti tą medicininį ir psichinį tyrimą. Uh, Tai kaip ir pernelyg apribotas tas tarybos apibrėžimas. Ir dar dėl to advokato ir audiovizualinio yra, e, tardymo įrašymo čia tarybos e, nuostos turėtų būti tikslinimos. E, vėlgi Vokietija, kurią minėjau, galvoja, kad čia būtent labai svarbu galvoti apie nukentėjusiojo, nepilnamečio nukentėjusiojo teises, kad tai būtų naudinga jam, jeigu visas tardymas būtų rašinėjamas. Dabar dėl um, sulaikymo specifinių visų uh, elementų. Uh, tikrai uh, sąlygos dėl uh, sulaikymo labai menkai uh, detalizuotos. Vaikų atveju čia irgi yra įvairių spragų, uh, kai kurios taisyklės tikrai gali būti apeitos ir, ir, ir pažeistos. Matau, kad jau mano pasisakymo laikas baigėsi, aš tikrai norėjau daug daugiau ko pasakyti, bet matau, kad laikas paudžia. Uh, Sì, grazie, grazie al giudice Pical. Che... Dėkoju. Dėkoju teisėjui ponui Pikaliui. Jūs kalbėjote labai konkrečiai. Ir aš tikiuosi, kad mes diskusijos metu galėsime įsigilintis į jūsų pasisakymo detalės. Dabar norėčiau suteikti žodį e, poniai Vanja Patane, Ji yra e, atsakinga už baudžiamos, e, ji užsima baudžiamosios teisės klausimais Katanijos universitete. Ir tikiuosi, kad jums užteks dešimties minučių. Dėkuoju Jums už kvietimą. Norėčiau iš karto pradėti nuo vieno svarbaus dalyko. Kiekvienas saugiklis, kiekviena garant, e, kiekvienas reikalavimas reiškia tam, tikrą, tam, tikros, tam tikrų galiojimų apribojimą. Ir todėl reikia atsargiai jos pasirinkti. Kai kalbame apie baudžiamąjį teisingumą, mes mes šiek tiek ribojame baudžiamo teisingumo sistemos, tai yra e, dažniausiai teismo įgaliojimus tam, kad apsaugotume kaltinamai ar įtariamai. Mes norime, kad tyrimo procesas nepakenktų įtariamojo teisėms. Tai yra labai svarbu. Ir svarbu tai yra paminėti tam, kad suvoktume, apie kokias problemas kalbame. Šiuo metu mūsų teisės aktuose, mūsų teisai nėra jokių nurodymų apie tai, kaip ga, turėtų vykti nepilnamečio teismas įvairiuose dokumentuose, įvairiuose e, hartijose, nacionaliniuose įstatymuose yra apibrieštas teismo procesas. Tačiau nieko nėra pasakyta, kaip turi atrodyti sąžiningas nepilnamečio teismo procesas. Todėl Tam, kad suvoktume, koks teismas nepilnamečio atžvilgių būtų teisingas, reikia atsižvelgti į vieną labai svarbų veiksnį. Tai yra tai, kad uh, kad baudžiamasis teismas, net jei teisiamasis ir yra ta, nepilnametis, turėtų vis tiek laikytis tam tikrų principų. Nepilnamečių baudžiamasis teismo procesas negali būti naudojamas tam, kad būtų imtasi socialinių ar švietimo priemonių. Baudžiamasis teismas yra procesas, kuris yra skirtas tam, kad būtų išsiaiškinta, kas yra nu, atsakingas už nusikaltimą. Taigi netgi jeigu yra teisiamas nepilnametis, vis tiek tai yra teismo procesas. Jei mes norime, kad teismo sprendimai būtų sąžiningi ir teisingi. Kai galvojame apie konkrečius direktyvoje numatytus saugiklius, turime aiškiai suvokti, kam reikalingi tokie saugikliai, tokios procesinės garantijos. Tik tuomet mes galėsime tinkamai parinkti nukrypti leidžiančias nuostatas. Labai lengva yra susijęti tas nukrypti leidžiančias į nuostatas su pernelik plačiomis savokomis. Įvairiuose tarptautiniuose dokumentuose ir mūsų direktyvose taip pat dažnai minimi yra vaiko interesai, tačiau ta savoka yra pernelik plati ir ją kon sukonkretinti praktiškai nėra įmanoma. O tai reiškia, kad teisėjas arba bet, ka, bet koks kitas pareigūnas atsakingas už uh, teismą, vykdantis uh, teismą, turi nemažai laisvės interpretuoti tą savoką. Reikia įsiaiškinti, kam, leidžia, kam reikalingos tos nukrypti leidžiančios nuostatos, tik tuomet galėsime tinkamai jas apibrėžti. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, kokie uh, įmanomi yra variantai pagal šią direktyvą. Pirmiausia, taikymo sritis. Antrajame direktyvos straipsnėje yra pažymėta, kad uh, kad bet kokios su švietimu ar socialinė apsaugos susijusios priemonės nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį. Tai reiškia, kad smulkus nusikaltimai, tai yra tie, kurių nenagrinėja teisėjas, arba tie atvejai, kai nepilnametės padaro nusikaltimą pagal nacionalinę teisę, bet bet už kuriuos nepilnametis nebus teisiamas ir nebus nubaustas baudžiamąją, nebus patrauktas baudžiamojų atsakomybės, bet jam vietoj e, to gali būti pritaikytos tam tikros ribojamosios priemonės, kuriomis siekiama bus palengti vaiką e, į, į, e, į gerąją pusę. Tai yra kiti dalykai. Gali atsitikti taip, kad, kad tokiais mano minėtais atvejais gali būti taikomi menkesni standartai, bet tai yra neteisinga. Kiekvienu atveju, kai kalbame apie nepilnametį, reikia daryti viską, kad pats visas e, procesas e, e, teismo ir tyrimo būtų kiek įmanoma neformalus. Kad ir kokios priemonės būtų taikomos nepilnamečiui, ar tai būtų laisvės atimimas, ar kokios kitos riboja, ribojamosios priemonės, uh, jos turėtų būti e, pritaikytos pasinaudojant direktyvoje nurodytais procesiniais saugikliais. Taigi netgi jei to, tos kitos papildomos ribojamosios priemonės susijusios e, su, šviet, su švietimu, pavyzdžiui, ar perjauklėjimu, nepatenka į šios e, direktyvos taikymą, vis tiek jiems, joms reikia taikyti uh, E, pakankamai griežtus reikalavimus. Mes e, turime užtikrinti, kad dėl formuluočių, dėl to, kad naudojami yra kitokie terminai, nebūtų taikomos menkesnės procesinės garantijos. Taigi, procesiniai saugikliai turi būti taikomi visais atvejais, kai yra taikoma bet kokio pobūdžio ribojamoji priemonė nepilnamečiui, nesvarbu, ar jie yra susijusi su uh, uh, laisvės atimimu ar ne. Taigi bet kas, kas vienai per kitaip gali paveikti nepilnamečio uh, asmenybės raidą, net jei tai ir nėra baudžiamo teisingumo priemonės, bet kurios vis tiek uh, patraukia tam tikros atsakomybė, atsakomybė vaiką, turi būti taikomos uh, remintis saugikliais. Nes vienaip ir kitaip bandoma įsiaiškinti, kam tenka baudžiamoji atsakomybė už padarytą veiką. Aš turėsiu kalbėti dabar greičiau, nes laiko lieka vis mažiau. Jei mes norime, kad taisyklės būtų teisingai taikomos visais atvejais, kiek vis, visomis proceso stadijomis, būtina užtikrinti, kad kiekvienas sprendimas būtų priimamas atsižvelgiant į nepilnamečio ypatingas aplinkybės. Ir čia septintasis direktyvos straipsnis, nors jame ir nėra labai konkrečiai kalbama, kalbama apie nepilnamečio individualų vertinimą, vis tiek tas straipsnis turėtų numatyti labai aiškės praktinės galimybės, kaip galima būtų atlikti tą individualų vertinimą. Pavyzdžiui, jei nepilnametis yra laikinai sulaikomas, jeigu laik, e, iki teisminio tyrimo metu, net ir tokiu, tokioje stadijoje reikia atlikti tą individualų vertinimą. Yra dar viena garantija, kuri yra susijusi e, arba grindžiama tuo, kad nepilnamačiai turi e, teisę naudoti savo teisėmis. Tai reiškia, kad nepilnamačiai turi turėti teisę uh, suvokti, kas vyksta. Tai reiškia, kad jiems turi būti suteikta teisė dalyvauti visose teismo proceso procedūrose bet yra svarbu ne tik užtikrinti, kad jie galėtų, svarbu yra užtikrinti, kad jie galėtų dalyvauti visose procesiniuose veiksmuose, ne tik tam, kad būtų apsaugoti vaiko interesai, bet ir, ir tai gali būti naudinga teisėjui, nes teisėjas gali taip iš vaiko uh, sužinoti tai, ko net sugebė, neparodo jokie uh, uh, dokumentai, pavyzdžiui, apie tą vaiką. Be to svarbu yra kad svarbu yra a, nepamiršti ir nelydimų pilnamečių, nes a, būtent su, su tokiais nepilname, nepilnamečiais susidurima dažniausiai, kai kalbame apie priekybą vaikais ir tai, tai žmonėmis. Jie dažnai yra verčiami a, verstis šią veiklą arba jie tampa to šios veiklos aukomis. A, Ir tuomet vaiko globėjas ar jo e, tėvai turi, tei, turi teisę gauti informaciją apie e, teismą ir turi teisę dalyvauti teisme. Yra dvi nuostatos, kurios taikomos dviem skirtingams, skirtingams atvejams. Tai yra vienas yra partija patijos principas, tai yra tai, kad žmogus dalyvaujantis tai teismo procese turi aiškiai suvokti, kas vyksta, o tai reiškia, kad tėvų pareigas turintis asmuo turi teisę didėti nepilnametį, viso, kad liekami visi procesiniai veiksmai ir taip pat jie toks asmo gali vaikui suteikti ir psichologinę paramą. Todėl reikia labai, labai, labai aiškiai pabrėžti, kas yra tas tėvų pareigas turintis asmuo. Ir man atrodo, kad čia vaikų reikia palikti laisvę pasirinkti, kas tai turėtų būti. Šiuo metu direktyvo nėra jokio pasiūlymo šio klausimo. Aš manau, kad būtų labai gerai, jeigu e, būtų aiškiai e, pasakyta, kas tai turėtų būti. Ir tą formuluotę reikia e, parengti taip, kad būtų atsižvelgta tai, kokį vaidmenį atlieka tas, tas asmuo. Ir paskutinis dalykas, tai yra pareiga užtikrinti, kad visose proceso stadijose dalyvautų advokatas. Ne čia negali būti jokių nukrypti leidžiančių nuostatų. Visais atvejais, kai taikoma ši direktyva, turi dalyvauti e, advokatas, gynybos, e, e, už gynybą atsakingas teisininkas. Yra ir kitų dalykų. Bet aš dabar juos nesigilinsiu, tik tai paminėsiu, kad papildomos e, su švietimu, su per, perauklėjimu susijusios e, priemonės yra labai svarbios ir dažnai e, pirmenybę reikia teikti būtent šioms priemonėms, o ne įkalinimui. Dėkoju profesoriai. Jūs Kalbėjote nepaprastai įdomiai ir e, jūsų mintis e, labai vertingos buvo. Ar kas nors norėtų užduoti klausimų? Nes dabar galime perėti prie diskusijos kad galėtume įsigilinti jūsų paminėtas e, mintis. Suteiksiu žodį ponui Šakiai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Tiek jūs tieko prieš, aš pateiksiu jums du klausimus. Tiksliau, ekspertams pateiksiu du klausimus. Noriu paklausti, ką jūs galvojate apie baudžiamosios atsakomybės amžių siūlomoje direktyvoje yra sakoma, kad vaikais turi būti traktuojami asmenys jaunesni negu 18 metų. Ir taip yra, nepaisant to, kad dauguma valstybių narių uh, E, aukščiausią nepilnamečių amžių nustatė 17 metų. Ar Europos komisija yra e, nusprendusi nekeisti minimalios baudžiamosios atsakomybės amžiaus ribų? Dauguma valstybių narių kitokios nuostatos, dauguma valstybių narių e, 14-15 metų riba nustatyta švelnesniems bausmėms. E, E, tik penkios valstybės narės nustatė vyresnį amžių. Noriu paklausti ekspertų nuomonės, ką jie galvoja apie būtinybę suderinti baudžiamosios atsakomybės amžių, išlaikant pradinę specifiką. Antrasis klausimas yra susijęs su amžiaus vertinimo, vaikų amžiaus vertinimo suderinimu. Abiem atvejais, kai vaikų pažeidėjų amžius yra nepakankamai e, deramai vertinamas, gali iškilti problemų. Tačiau egzistuoja ir antra e, alternatyva. Jeigu vaikas yra traktuojamas kaip vyresnis, kaip e, suaugęs, tai jis negali gauti deramos apsaugos. Ką ekspertai galvoja apie poreikį suderinti amžiaus apibrėžimo priemonės? Ačiū. Sì, allora siccome c'è ancora una domanda, forse è opportuno che... Dar vienas klausimas. Gal geriau mes jo išklausykime ir paskui ekspertai galės abu iš karto atsakyti. Pone Lambert. Thank you and, and thank... Ačiū ir dėkoju abiem ekspertams. Turiu klausimą apie sulaikymą. nepilnamečiai tarsi turi būti atskirti nuo saugusių, bet greičiau gal aš čia kalbėsiu apie jaunus saugusius asmenis. Jūsų nuomonė, kaip būtų galima apibriežti ar pagrysti tokį kategorizavimą? E, mes sakome, kad 18 metų yra amžiaus riba ir kaip tas jaunas saugęs žmogus gali būti traktuojamas kaip e, įprastų saugusių žmogumi. Ir kitas klausimas dėl smulkių pažeidimų apibrėžimo. Ar aš teisingai supratau, kad jūs iš esmės sakėte, jog nusikaltimai, e, kurie yra registruojami to jauno žmogaus gyvenime, e, galės būti traktuojami kaip smulkus pažeidimai, jeigu e, tas, tie įrašai išliks. Ar jūs turite kokių komentarų apie komisijos ir tarybos tekstų skirtumus. Taryba mm, kalba apie pagrindinių teisų įgyvendinimo gerąją praktiką. Ačiū. Ačiū. Dar vienas klausimas. Pone, ponas Vatsenberg. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, καταρχάς να ευχαριστήσω για τις εξαιρετικές... Pone Vozenberg, labai ačiū. Gerbiami pranešėjai, ačiū už daug naudingos informacijos. Mes e, matome, kad jūs kalbėt iš savo patirties. Ar reikėtų pasidomėti pažeidėjo amžiumi? kai yra vykdoma nusikaltama veikla asmenų, kurie taip pat yra nepilnamečiai atžvilgių. Valstybėse narėse skirtingas teisinis požiūris yra taikomas į nusikaltimų vykdytojus, priklausomai nuo to, ar jie yra pilnamečiai ir nepilnamečiai. Ir jeigu E, nusikaltėlis yra dešimties metų, jis bus traktuojamas kitaip, negu jis būtų e, dešimties, dvylikos ar keturiolikos metų. Mano valstybėje yra kitaip. Aš esu tikra, kad kitose valstybėse irgi netaip yra. Ar jūs galėtumėt pristatyti bendrą poziciją, kaip būtų galima apginti nepilnamečio interesus? nes dabar savokos yra, e, yra gana miglotos. Teisėjas pats gali apibriežti, kokie yra nepilnamečio interesai. Tuo atveju, kai byla keliama migrantams, kartais būna net neaišku, ar migrantas yra pilnametis ar nepilnametis, kartais jie gali neteisingą amžių nurodyti ir gali būti sudėtinga išsiaiškinti, ar tam žmogui tenka baudžiamoji atsakomybė ar ne. Ir gana sudėtinga yra tardymo e, instancijoms ir teismams nustatyti, ar vienas ar kitas asmuo yra nepilnametis ar pilnametis. Aš įsivaizduoju, kad apibriežti aiškius kriterijus bus sunku, bet aš esu tikra, kad mes galime prie to prisidėti. Labai ačiū už tokius klausimus. Dabar e, paprašysiu svečių atsakyti. Prašyčiau kiekvienam iš jų kalbėti neilgiau kaip penkias minutės. Pradėsim tokią pat tvarką kaip ir pra, e, e, anksčiau. Teisėjas Pikal pirmiausia. Oui, euh, je... Taip, aš pirmiausia atsakysiu, e, o kolegos mane papiltis, dėl baudžiamosios atsakomės amžiaus. Iš tiesų, komisijos suteiktame tuose įgaliojimuose e, apie tai yra kalbama. Ir kaip ką tik minėjo gerbiamoji parlamentarė, labai ženkliai skiriasi ES valstybėse narėse amžiaus apribojimai. Kai kurios valstybės narės, kaip aš Belgija, iki pat 18 metų e, traktuoja žmogų kaip nepildametį ir leidžia jam e, taikyti pedagoginės prievalės ir panašiai, nors e, tas žmogus jau galėtų būti nusiustas į suaugusiųjų teismą, nebent dėl to išskiltų ypatingų problemų, bet yra ir kitokių valstybių, kaip pavyzdžiui Anglija, kurioje amžiaus riba yra labai žema ir kiek aš žinau, jau nuo septyniarių, aštuoniarių metų vaikai neša tam tikrą atsakomybę. Kolegos galėtų apie tai pakalbėti. E, taip, 18 metų gali sukelti rimtą problemą, todėl Europos komisija ir norėjo tą klausimą išnagrinėti, nes e, labai sunku yra suvienodinti tuos procesus Ir e, matome, kad procesai, procedūros labai ženkliai skiriasi visos Europos Sąjungoje. Bet aš manau, kad būtų gerai, jeigu būtų numatytas amžiaus tam tikras slengstis. Vaikas, kuriam 10 metų, negali būti traktuojamas taip pat kaip 17 metis. E, aš galvoju, pažiūrėjau, dabar apie Prancūziją nepilnamečiai jaunesni negu 13 metų negali būti nuteisti e, baudu, nu, konkrečiamis sankcijomis. Kalbame tik apie tam tikras e, mokymo pedagoginės priemonės. Yra ir kitas e, etapas nuo 13 iki 16 metų, kai vaikas gali turėti visišką nepilnamečio išlygą Vaikas negali susilaukti aiškios bausmės. Teismas, e, priimdamas sprendimą tokio nepilnamečio atžvilgių, turi būti švelnesnis negu saugusio atžvilgių. Ir e, vis tik yra numatyta galimybė tribunolui, teismui priimti kitokį sprendimą, jeigu mato, kad tas nepilnametis yra pakankamai brandus. Kitose valstybėse nežinau, ar yra įmanoma taip elgti. Profesorė, neįsijungusi mikrofono. Torno ai punti toccati da, dai vostri interventi. Problem... Dabar aš norėčiau e, paminėti tai, e, apie ką jūs kalbėjote. Baudžiamosios atsakomybės amžius, amžius apribojimai. Apie tai yra galvojama E, kai yra svarstoma galimybė suderinti visas procesinės garantijas, direktyvoje apie amžiaus slengščio problemą nėra kalbama. Bet mano nuomonė, ta problema yra pati svarbiausia. Nesakome, kad formaliai turi būti nustatytas minimalus ir maksimalus amžius. Bet kyla klausimas, kaip galima, kaip elgtis su nepilnamečiu, kuris net nėra pasiekęs to minimalaus amžiaus Aš galiu pasakyti, kad 14 metų formalus amžius baudžiamai atsakomybei galėtų egzistuoti, bet lygiai taip pat prie pateikusi tokią, e, tokį sakinį, aš galiu pasakyti, kad gali būti kitų baudžiamųjų priemonių, kurios e, išskirtinai gali būti taikomas tik to amžiaus žmonės 14 mečiams. Tai mes galime vertinti kaip pedagoginės priemonės ar kitokias intervencinės priemonės. E, garantijų klausimas išlieka. Na, pasiekus maksimalų amžių 17-18 metų išriškėja tendencija daugelėje tarptautinių hartijų apibriežti asmenį vis dar kaip nepilnametį, nes iki 18 metų asmuo traktuojamas kaip nepilnametis. Direktyvos projekte yra pasakyta, kad E, turime kalbėti ne apie realų e, nepilnamečio amžių, bet apie amžių, kada pradėtas tyrimas. Bet yra kitų valstybių narių, kuriuose interpretacija kitokia. Asmuo gali patekti į vadinamą į vaikų teismą, kai įvertinamas jo amžius nusikaltimo įvykdymo metu. dėl to, kaip iš tiesų yra traktuojami e, nepilnamečiai, kurių amžius nėra labai aiškus. Aš galvoju apie savo valstybę. Italijoje e, nepilnamečio amžius gali būti išaiškintas jėga, Nepilnametis turi pateikti informaciją, bet jeigu ta informacija nepatikima, gali būti paimami pirštant spaudai, kurie yra pateikiami į tarptautinę duomenų bazę. Tokiu būdu vaikas ar nepilnametis yra priverčiamas e, atlikti kaulų išsivystimo tyrimą. Jeigu išlieka bejonių, e, asmuo yra traktuojamas kaip nepilnametis. Ir paskutinis pasibėjimas. kaip traktuoti jaunus suaugusiosius. Jauno suaugusiojo kategorija taip pat yra skirtingai apibrėžiama skirtingose valstybėse narėse. Kai kurie iš jų, kai kurios iš jų, atsiprašau, išplečia pratėse nepilnamečių sistemą, kai kurios turi e, specialią sistemą jauniems suaugusiems. Esmė yra ta, kad tokiems asmenims turi būti sukurta speciali garantija. Nes tie žmonės įsivėlė į baudžiamąją veiklą ar jiems buvo iškelta baudžiamoji byla, kai jie dar buvo nepilnamečiai. Tokiu atveju teismų atsakas ir teismų sistemos atsakas turi būti susijęjamas su, su e, pažeidėjo e, būsena per nusikaltimą. Ačiū. Aš e, tikiuosi, kad e, ir pono Pikel ir ponios Batanė atsakymai e, buvo pakankamai išsamos, o dabar aš suteiksiu vėl žodį pirmininkui Moraes. Labai ačiū. Na, o dabar perėdame prie kitos mūsų klausimo dalies, kurioje kalbėsime apie teisinę pagalbą. Pirmininkausi Denis De Jong, pranešėjas šią temą. Taip pat aš į tribūną norėčiau pakviesti Emilio Alvarės Salcedo, kuri yra Ispanijos teisingumo ministerijos skyrius vadovė, taip pat Zaza Namoradze, kuri yra E, atviros visuomenės teisingumo iniciatyvos Budapešto biuro direktorė. And uh, Dennis de Jong is going to take the chair for this session. Dennis. Pirmininkaus Dennis de Jong šiai posėdžio daliai. Prašom, Denis. Labai ačiū Klaudai, labai malonu, kad dar yra tiek daug neužmigusių žmonių, kad jie ir toliau išlieka energingi ir aktyvus, bet aš pasistengsiu pagreitinti procesą, nes atrodo apie 10 minučių vėluojame pagal programą. Klausimas yra skirtas tam, kad išklausytume svarbių asmenybių, kurių, kurias pasikvietėme čia ir paprašėme pagelbėti mums svarstymuose. Todėl aš po jų e, pasisakymų išsakysiu šiek tiek komentarų, bet e, tikrai nedėstysiu ilgų e, savo pranešimo pristatymų. Taigi labai džiaugiuosi turėdamas galimybę pirmiausia pasveikinti poną Emilio Alvarės Salsėdo iš Ispanijos teisingumo ministerijos, kuris yra pirmasis šios mūsų posėdžio dalies pranešėjas. Muchas gracias por haberme invitado y haber invitado a. Labai ačiū Ačiū už tai, kad mane pasikvietėt iš Ispanijos teisingumo ministerijos. E, Džiugiuosi, kad galiu, galiu jūs kreiptis. Kalbėsiu apie teismų nuosprendžius Ispanijoje. Ir iš pat pradžių norėčiau pabrėžti, kad Ispanijos teisingumo ministerijos ir mano paties nuomonė, mūsų sistema yra viena dosniausių nes ji apima ne tik Ispanijos ir Europos piliečių jurisdikcijas, bet ir visų kitų piliečių, kurie gyvena legaliai Ispanijoje jurisdikcija. Be to, e, visi Ispanijoje esantis asmenys gali susilaukti teisinės pagalbos. Teisinė pagalba yra Ispanijos teisės viršenybės principo įtvirtinimo neatskirtama dalis, nes taip yra užtikrinima uh, galimybę pasinaudoti teismais e, ir e, teisės suteikiamos piliečiams pagal Konstitucijos 24 ir 25 straipsnius yra pagrystos teisės viršenybės socialinė savoka. Vėlgi, pagal e, konstitucinius principus visiems piliečiams yra numatyta galimybė pasinaudoti teismu, Konstitucijos 119 straipsnė yra pasakyta, kad teisingumas turi būti e, suteikiamas nemokamai, jeigu tai numatyta e, įstatymuose. Taip yra nustatyta mūsų konstitucinėme dokumente. Bet kokia veikla, kuri leidžia piliečiui e, gauti teisinę pagalbą, turi būti leidžiama. Vadinasi, visi esantys kalėjimuose moteris nukentėjusios nuo būtinio smurto, užsienio gyventojai yra traktuojami vienodai advokatų, kurie teikia jiems pagalbą. Mūsų modelis yra gana sudėtingas, nes Ispanijos valstybė yra kompleksinė, turime bendrąją valstybės administraciją, turime pavienių autonominių bendruomenių administracijas – daug įgaliojimų nėra perkelta iš autonominių e, administracijų, centrinė administracijai. Finansavimas irgi skiriasi priklausomai nuo administracinio regiono. Kiekvienas autonominis regionas turi savo taisyklės. Labai dažnai teisininkas, e, teikiantis tokias pat paslaugas skirtingose Ispanijos dalise, susilaus skirtingo užmokesčio. Tokia jau realybė. Ir iš tiesų teisinė pagalba Ispanijoje yra, ne, nėra nemokama. Galėčiau pateikti duomenų. Neseniai Ispanijoje buvo nustatyta, kad vadinamoji nemokama teisinė pagalba e, Ispanijoje pasiekė 220, daugiau negu 220 milijonų eurų. Milijonas 700 tūkstančių žmonių tokią pagalbą pasinaudojo. Teisininkų pagalba kaliniams kainavo 44 milijonus, daugiau negu 44 milijonus eurų. Taigi, tą turėdamas galvoje, norėjau dabar pristatyti Ispanijos struktūrą. Mūsų sistemoje egzistuoja keturi pagrindiniai elementai. Rotacinė sistema, kurioje dirba savanoriai, Tai advokatai, kurie teikia pagalbą visiems prašantiesiems. Be to, pagalba yra teikiama litinių nusikaltimo atveju. Yra specialus skyrius, kuris teikia pagalbą būtinio smurto aukoms moteriams. Ispanijoje yra specialiai rengiami e, pareigūnai tam. Be to teikiama pagalba kaliniams. Labai svarbu suprasti, ką aš čia turiu galvoje. Visi Ispanijos teisės departamentai turi bent vieną teisininką, kuris nuolat budi. Budinčių teisininkų skaičius priklauso nuo apygardos dydžio, bet tūkstančiai teisininkų uh, Tokią paslaugą teikia kasdien visus metus e, be pertraukų. Tam reikia pinigų, bet to yra veiklos išlaidų. Taigi, esmės, te, iš esmės Ispanijos teisinė pagalba nėra finansuojama tiesiogiai iš valstybės. Yra teisininkų asociacijos, kurios pasirūpina finansavimu. Tai daroma kas tris mėnesius ir finansuojama padengiama tiek išlaidų, kiek e, jų yra pagrindžiama. Stengiamės užtikrinti, kad išmokos nebūtų didesnės negu suteiktų paslaugų kaštai. Kalbant apie direktyvos turinį. Norėčiau pasakyti šį tą, kas man nėra labai aišku. Vienas dalykas, kurį aš norėčiau, kurio aš norėčiau jūsų paklausti. E, visose ES valstybėse narėse teisės pagalbos sistemos ženkliai skiriasi. Jeigu bandysime įvesti standartus tam tikrose srityse, susidursime su nemažai sunkumu. Pateiksiu pavyzdį. Europos sąrašio orderis. Jis yra susijęs ne tik su ekonominėmis išlaidomis. Turime kalbėti apie valdymo, apie einamasias išlaidas, bet to e, turim galvoti ir apie ekspertus, kuriems turės mokėti valstybės narės. Bandome išsiaiškinti, kokie yra Europos arešto orderio pranašumai kaip e, mes e, Europos arešto orderio sistemos įgyvendimą finansuosime. Jeigu Ispanijoje reikės įgyvendinti Europos arešto orderį, tai reikės paskirti specialių teisininkų ir Ispanijos valstybė turės už tai mokėti. Ar apie tai galvoja valstybės, kurios tokius įstatymus priima? Ar jos nori, kad būtų sukurta sistema, kuri leis Ispaniją perfinansuoti tarsi? O kaip bus Portugalijos atveju? Jeigu, Ispanijai bus, jeigu Portugalija išduos arešto orderį e, Prancūzijai, tai kas mokės? Prancūzija ir Portugalija, manau, kad dėl to reikėtų nuspręsti. Uh, Kitas svarbus klausimas. Įsivaizduokime, kad yra sulaikytų žmonių ir Ispanijos teisingumo ministerijai iškyla didelis galvoskaudis, kaip užtikrinti kokybišką teisinę pagalbą e, sulaikytiesiems žmonėms. Nes labai dažnai ne jie ieško advokato, advokatas turi ieškoti kaltinamųjų ar įtariamųjų. Ispanijoje naudojamės teisiniais e, vadovėliais, e, teisėmis gairėmis, e, kurios tarnauja ir padedantiesiems kalėjimams. Bet reikia suprasti, kad kalėjimai turėtų pasirašyti susitarimus su teisininko asociacijomis, kad būtų uh, užtikrinama, jog kalėjimuose sulaikytiems žmonėms bus suteikta juridinė pagalba. Kitas klausimas - užsieniečiai. Sakykime, žinome, kad Ispanija yra ilgą užsienio sieną turinti valstybė. Ir labai dažnai e, nepilnamečių problema iškyla. Kaip elgtis su nepilnamečiais ant sienos? prieklapšio klausimas, įvažiavimo į valstybę klausimas iškyla. Tam reikia nedelsiant užtikrinti teisę į e, advokatą. Kitaip tariant, advokatas turi atsidurti ant Ispanijos sienos. Jeigu žmogu, žmogus yra sulaikomas ant sienos, jis iš karto turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą, nepriklausomai nuo to, ar jis yra pilnametis ar nepilnametis. Jeigu nepilnametis, dar ir socialinė pagalba turi būti suteikta. Taigi tokius klausimus aš norėjau išskirti. Aš e, nenorėjau leistis į per daug smulkmenų, bet apibendrinamas galiu pasakyti, kad nemokama teisinė pagalba vis tik kainuoja. Ir Ispanijoje mes labai stengiamės kad iš biudžeto būtų rasta lėšų, kad e, tokia teisinė pagalba būtų suteikta visiems piliečiams. Mes e, e, pastaruoju metu labai pastebėjome didelį išlaidų padidėjimą. Biudžetas kai kuriuose valstybėse, kai kuriuose srityse e, priartėjo prie 2003 metų lygio. E, šimtų tūkstančių žmonių pagalbos neretai reikia mūsų paslaugoms, nes kitaip e, teisinė pagalba negalės būti suteikta. Labai ačiū, man atrodo, puikus indėlis į mūsų diskusijas, kurios bus gyvos, e, labai aš manau. Ir antras e, prelegentas yra Zazana Maranzė, tai yra mm, atviros visuomenės e, teisingumo iniciatyvų Budapešto biuro direktorius. Aš labai prašysiu laikytis pasisakymo laiko, tai yra neviršti dešimties minučių. Ačiū. Labai ačiū už suteiktą galimybę mm, kreiptis į Jūs šią popietę. Labai mm, džiaugiamės šią galimybę įdėti ir savo indėlį į Jūsų diskusijas mm, dėl įtariamųjų teisų bažiamosiose bylose. Iš tikrųjų ir visų procedūrinių garantijų ES siekia labai smarkiai pagerinti procedūrinės teises ir garantijas visose valstybėse valstybėse narėse ir čia reikia paminėti tris labai svarbas direktyvas, kurios rengiamos. Ir aš norėčiau išsakyti atviros visuomenės organizacijos poziciją. Kartu su, šali, su or, mūsų partnerėmis visoje Europoje. Uh, Mes dirbame dėl teisingumo iniciatyvų, mes gal būtent ypatingą dėmesį skiriame įtariamųjų e, teisėms, kad iš karto jau nuo policijos nuovados e, būtų jiems užtikrinta teisinė pagalba, kad visos sistemos būtų, veiktų gerai, kad būtų palyginamieji tyrimai atliekami, kad būtų aišku, kaip visi tinklai veikia ir visos tviros visuomenės, ar, ar, visuomenės organizacijos e, pateikė savo komentarus ir uh, kalbama apie tai, kad tikrai labai svarbu turėti tvirtas direktyvas šioje srityje ir tame kontekste kalbus, kalb, kartu su um, teisingumo tinklu per 40 ekspertų, teisininkų, politikos kūrėjų, pilietinės visuomenės atstovų atstovų iš visų ES valstybių narių aptarė šias direktyvas, analizavo teisinės pagalbos teikimą, visus susijusius elementus. Trys tokie pastebėjimai iš to bendro sutikimo darytini. Visų pirma, tos organizacijos pripažįsta tai, kad labai svarbu yra turėti geras turėti tas direktyvas, tikrai tai labai svarbus žingsnis į priekį ir labai svarbu, kad Europos parlamentas užtvirt, užtikrintų tvirtas nuostatas ir tikrai jau pirmose dėrybose tai pastebėjome. Antra direktyva dėl teisės į teisinę pagalbą vertindama kartu su direktyva dėl teisės į advokatą interneto paslaugos. Iš tikrųjų, jeigu žmogus neturi galimybę, jeigu neturi pinigų advokatų pasamdyti, tai teisinė pagalba yra labai svarbi, kitaip prasmės netenka arba vienos arba kitų direktyvos nuostatos ir beje įvertinus visas procedūrinės teisės, aišku, tai yra labai svarbus elementas ir reikia numatyti, kad tie klausimai būtų reguliuojami um, vienos priemonės. 2010 metais komisija sušokė ekspertų grupę, mm, kad pasikonsultuotų tais klausimais, kaip spręsti būtent tą klausimą, kuris turėjo būti pati kontroversiškiausia direktyva, tai yra priemonė. Ir iš tikrųjų, kom, ir, ir, ir mes dalyvavome tame, ir komisija pasiūlė tuo met direktyvą padalinti į dvi atskiras direktyvas. Tokiu būdu mes dabar turime C1 ir C2, taip vadinama direktyva, C1 nesiniai patvirtinta, C2 dabar aptariama. Toliau, visos organizacijos išsakė tai, kad yra labai fragmentuotas požiūris, galvojant apie teisinės pagalbos teikimą, pasiūlymą ir visų tei, privalomų rekomendacijų. Ir galvojame, kad jau tos fragmentacijos tame pasiūlyme liks e, tam tikrų teisinių spragų ir tos visos teisinės, e, te, teisinės, saug, teisinės saugikliai, visos nuostos liks tuščios nuostatos. Iš tikrųjų, teisė į teisinę pagalbą yra prielaida į kitų teisų įgyvendinimą ir tyrimai rodo, kad mm, iš tikrųjų daugelio valstybių narių tai yra šilo kulnas. Daugelio valstybių narių teisinės nuostatos yra nepakankamos, kad būtų galima užtikrinti efektyvų gyvenimą ir iš praktinio požiūrio taško nėra teisinės pagalbos sistemos, kuri veikti praktikoje tai be šių trijų pagrindinių pastebėjimų aš norėčiau išsakyti ir keletą praktinių komentarų. Dabar dėl direktyvos taikymas rytės siūloma direktyva numato e, labiau ribotą taikymos rytį nei direktyvas dėl galimybės gauti advokato pas, paslaugas. Tai tokios pastabos būtų kaip dabar tas, ta siūloma direktyva, kaip gali būti, kad jį bus, taiko, kad, kad jį bus taikoma tik tai tiem, kuriem bus atimama laisvė ir tie, kuriem tai negresė, nebūtų taikoma ši garantija, nežiūrint to, kokios, koks pažei, nusikaltimo pažeidimo rimtumas ir kokios, kokie yra finansinė situacija tos mens, kiek jisai gali gauti advokato pagalbą ir be to teisinės pagalbos teikimo pati procedūra nėra aiškiai pagal siūlomas procedūras gali, nuostatas gali būti, kad kažkas neturės galimybės e, gauti. Mm, e, teisinės pagalbos, tačiau kelių valandų bėgiai tiesiog tas asmo privalės prisistatyti policijai atsakyti e, klausimus. Tai mes galvome, kad tikrai turi būti taikoma ta teisinės pagalbos garantija bent jau tam laikotarpiu iki asmenių pateikimi kaltinimai. Ir bet kuriuo atveju teisinė pagalba neturi. Uh būti nutraukta iki to momento, kol įtariamam nebuvo sudaryta, iki to momento, iki įtariamasis jau gali pats susisiekti su advokatu, pasitarti su advokatu. Iki to momento turi būti teikiama visa teisinė pagalba, ta garantija turi galioti, kitaip visa tai turės labai rimtų padarinių visam procesui. Ir apibendrinant reikia pasakyti, kad mm, tos direktyvos tarpusai yra labai susijusios, taigi siūlome direktyvą dėl teisinės pagalbos savo taikymos rytį lyties apibrieštimi turėtų būti adekvati, tokia pati, mm, kaip ir di, di, ta, direktyva dėl advokatų paslaugų ir galimybės gauti teisinę pagalbą e, turi būti tokios pačios abiejose direktyvose, ypač turint omenyje, aišku, kad e, įtariamųjų pažeidžiamumas, ypač pirminiuose etapuose bus labai didelis, tai reikia tikrai numatyti geras nuostatas, kad būtų visiškai garantuota prieiga prie teisinės pagalbos, nes tikrai turime praktinių įrodymų, visų mokslinio tyrimų įrodymų, kad labai svarbu tai garantuoti. Todėl ir, ir tas susitikimas, kurį minėjau, e, Mm, rekomendavo, kad direktyvoje neturėtų būti kalbama apie išlaidų susigražinimą. Ir galiausiai dar vienas dalykas dėl nepriklausomumo ir kokybės. Kaip dabar yra numatyta nuostose dėl teisinės pagalbos kokybės, viskas apsiriboja neprivalomis rekomendacijomis. Labai svarbu pasakyti, kad teisinės pagalbos advokatų skyri, skyrimas turi būti nepriklausomas nuo kitų procesų ir ekspertai susisėję prie apvalaus stalo diskusijose akcentavo įvairias problemas, kuomet policija sistemingai skiria tokius advokatus, kuriuos policija laiko jiems e, tinkamesniais atsižvelgiant į jų e, tyrimo reikalavimus. Taigi labai svarbu garantuoti nepriklausomumą ir e, aš analizavau baudžiamąją teisę Europoje, turėjau galimybę tarti su, su įvairiais ekspertais. Noriu pasakyti, kad daugelį valstybių Europoje trūksta garantijų kokybė, dėl kokybės užtikrinimo ir, ir dažnai, pavyzdžiui, teisinė pagalba, ta pirmama teisinė pagalba teikia e, dar tik tai besistažuojantis e, teisininkai. E, tai iš tikrųjų tas principas dėl kokybiškos pagalbos teikimas turi būti įtrauktas į direktyvą. Ketvirtas klausimas išiškintas prie falos stalo buvo dėl pagrindinio konteksto, ką valstybės narės, į ką mes turi atsižvelgti dėl to, kiek asmuo yra pajėgus susimokėti už advokato paslaugas, kada ta teisinė pagalba jam būtų privaloma, kad kaip yra vertinama ta finansinė situacija. Kai kuriuose valstybės narėse, pavyzdžiui, ta riba yra tokia žema, kad. Mm, labai dideliai daliai įtariamųjų nesuteikiama teisinė pagalba vien dėl to, kad laikom jie pakankamai turtingais, nors iš tikrųjų jie yra nepajėgus pasisamdyti advokatą. Tai iš tikrųjų reikia labai aiškiai perimti iš, iš rekomendacijų, visas formuluotės iš rekomendacijų dėl direktyvos reikėtų perkelti pačią direktyvą, iš tikrųjų, kad būtų pakoreguotas tas finansinė padėties įtariamojo įvertinimas visiškai kitai, kaip būtų tai žiūrima. Ir savo pasisakymę aš aptariau pagrindinius dalykus. Iš tikrųjų, dėl teisinės pagalbos um, teisinių normų labai mažai valstybių narių tokias turi ir suteikia teisinę pagalbą nuo, reguliariai. Mes per nelik dažnai matome, kad tai daroma ad hoc, be, uh, priešokiais nėra sistemos sistemos, sistemingo teikimo, nėra renkami duomenys apie teisinės pagalbos suteikimą, todėl labai menkai suprantama, kokio masto yra ta problema e, dėl teisinės pagalbos teikimo ir kokie yra finansiniai padariniai. Direktyvoje nėra nieko pasakyta dėl tokių praktinių, bet nepaprastai svarbių teisinės pagalbos aspektų ir nacionalinės politikos formuotojams, kas yra labai svarbu, būtų, būtų atsižvelgti, ar iš tikrųjų tie viešojo sektorios finansuojamos tokios paslaugos yra teikiamas vykdomos tikrai efektyviausių būdų. Aš turiu, mm, pavyzdžiui, 2004 metų. 14 metų antrų ketvirtų metų vadovą, kur buvo pateiktos gairės dėl skaidrumo, pavyzdžiui, nes iš tikrųjų nebuvo aišku, kas už ką, kas už ką atsakinga ir pirmininkaujant Lietuvai. Aš konsultavau Lietuvos vyriausybę ir tuo metu buvo padaryta labai svarbių pakeitimų ir tikslus mechanizmai dėl to, kaip kiekviena sistema gali būti palikta valstybės narės nuožiūrai, vis tik tai ta, tas gali būti padaryta, tačiau direktyvoje turi būti nustatyta bendra visapusiška sistema, kuri būtų tarsi gairės, kad ta pati sistema veiktų kokybiškai ir efektyviai. Ir visiškai jau baigiu, pagrindiniai elementai, ką turėčiau paminėti. Mes jau pradėjome E, rengti tokias labai trumpas gairias. Iš tikrųjų, tai yra štai toks vas, vienas lapas dėl teisinės pagalbos teikimo situacijos keliose valstybėse narėse, tiesiog, kad, kad pateiktumėm, kokie yra pavyzdžiai, kokio masto ta problema ir kokios pažangiusios praktikos jau formuojasi. Su Europos parlamentu mes palaikėme ryšius visose dėrybose, kai jo kalba apie direktyvą dėl advokato ir iš tikrųjų manau, kad tų plačių diskusijų, gilios analizės, analizės pagalba buvo priimta labai gera direktyva, nes kitai, ir, ir, ir tai yra labai svarbu, iš tikrųjų mm, įvertinus komisijos dabartinį pasiūlymą reikia patobulinti jį, reikia e, suvokti, kad e, teisinės pagalbos sistema yra nepaprastai svarbi ir jeigu ji yra neefektyvi, tai labai brangiai kainuoja ne tik tai atskiram individui, bet ir visai visuomeniai. Čia. Dėkoju. Klodas, mūsų pirmininkas, sakė, kad mes uh, turėsime baigti tai šiek tiek prieš penktą valandą, taigi turime laiko dabar klausimams ir atsakymams. Ir Aš suteiksiu žodį dabar komiteto nariams, tam, kad jie galėtų pateikti savo klausimus. Tačiau pirmiausia, norėčiau pasidalinti keliomis bendromis pastabomis apie tą dokumentą, kurį šiuo metu aš rengiu. Ponas Alvareš kalbėjo, kad mes dabar nagrinėjame e, e, veiksmų planą dėl procesinių garantijų, dėl to, kad valstybės narės nori turėti Europos arešto orderį. Mes patvirtinome pranešimą dėl Europos arešto orderio praeitoje kadencijoje nors e, po to nei komisinė taryba nesijėmė jokių veiksmų, taigi mes nesame e, tuo patenkinti. Tačiau jeigu jūs iš tikrųjų, jei e, valstybės narės tikrai nori turėti to arešto orderį, Europos arešto orderį, tuomet jos turėtų taip pat ir tinkamai pasirūpinti tuo, kad būtų teikiama teisinė pagalba. Yra dar vienas dalykas, tai yra da, žmogaus teismės pagrystas požiūris. Aš žinau, kad tai yra plataus pobūdžio klausimas, bet vienai per kitaip gali pasirodyti, kad šiandien mes kalbame apie procesinius saugiklius, kurie bus taikomi bet kokiam piliečiui, kuris atsiduria kitoje valstybėje narėje ir tenai yra teisiamas arba jo atžvilgiu atliekami yra baudžiu, baudžiamo teisingumo veiksmai. Aš manau, kad mes neturėtume per nelik riboti taikymos ryties. O man atrodo, kad komisijos pasiūlyta taikymos ryties yra pernelik e, ribota. Negalime leisti, kad egzistuotų tam tikras vakumas. Ši priemonė bus įmanoma tik tuomet, jei bus tinkamai užtikrinta teisinė pagalba. Tik tai taip galėsime užtikrinti, kad uh, valstybės narės pasitikėtų viena kita. Ir panašu, kad taryba šiuo metu žengia kaip tik priešingą kryptimį. Ir aš manau, kad jeigu mes nesugebėsime susitarti dėl teisinės pagalbos, tuomet vargu, ar galime tikėtis, kad mums pavyks susitarti dėl vaikų teisų uh, baudžiamame procese ir tai apskritai gali turėti neigiamų padarinių visam mūsų darbu siekiant e, užtikrinti abipusio pripažinimo principą. Ir taip, e, ir taip bus e, ignoruojama tai, kad Europos arešto orderis yra susijęs su visais tais dalykais. Taigi maždaug po pusantros savaitės mes turėsime pranešimą, kuriame uh, E, ko ger bus nepagailėta šių šių žodžių tarybai, pato mes pradėsime savo trišalės darybas, bet e, jau dabar mes dirbame kontekste, kuris yra labai fragmentuotas ir profesorius tai minėjo, mes turime kelias direktyvas, kai iš esmės mes turime tiesiog turėti procesinės teisės kodeksą. Labai aišku. Ir antratesnė pagalba yra susijusi dabar dar su rekomendacijomis ir direktyva. Ir aš manau, kad tai tikrai netinkama yra teisėje, kurios procedūra. Aš manau, kad rekomendacijas reikia įtraukti į direktyvą ir pažiūrėsime, ar mums pavyks susitarti čia parlamente ir po to po pirmojo svarstymo mes tik pradėsime savo dėrybas su taryba. Uh, bet e, aš pirmininkaudamas šiam e, posėdžiui norėčiau paraginti tarybą paskubėti nagrinėjant e, dokumentą dėl teisinės pagalbos. Pone Sipel, pirmoji paprašysiu šį žodžių. Dėkuoju, aš kalbėsiu vokiškai. Aš norėčiau Jums priminti, kada kad mes jau seniai reikalaujame, kad būtų gilinamas policijos ir teismų bendradarbiavimas Europos Sąjungoje. Po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, mes pradėjome kalbėti ir apie procesinės priemonės. Nes ir čia mums reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp kaltinamųjų teisų ir tarp valstybės teisės e, teisti įtariamąjį asmenį. Kartu turiu prisipažinti, kad mane kiek suerzino tai, kad per nelik dažnai buvo uh, minėtos sąnaudos. Ponas Alvarės kelias kartus apie tai kalbėjo, e, ne vieną kartą apie, paminėjo tą žodį. Uh, Jis kalbėjo ir kalbėjo apie sąnaudas, apie tai, kas kiek kainuoja. Ir panašu, kad e, dažnai pamirštama apie kitus dalykus. O kai kalbame apie teisinę pagalbą, tuomet visuomet iškyla da, e, e, klausimas, kiek tai kainuoja. Bet kai tik tai kalbame apie persikėjimą, baudžiamą į persikėjimą, tuomet niekas neklausia. Uh, su kokiomis e, sąnaudomis jis yra susijęs. Tai yra tam tikras paradoksas. E, profesorius taip pat minėjo, kad labai sunku yra suderinti standartus dėl to, kad procedūros valstybėse narėse yra labai skirtingos, bet juk mes na, čia ir esame tam, kad suderintume visas procedūras tam, kad valstybės narės galėtų pasitikėti viena kita ir kad galima būtų geriau plėtoti tarp valstybinį bendradarbiavimą, nei tai buvo daroma iki šiol, ypač e, e, baudžiamosiose bylose. Tai būtų svarbu ir norint gerai ištirti tas bylas ir norint užtikrinti tinkamas kaltinamųjų teisės. Uh, Nes visos šios e, nuostatos dėl teisinės pagalbos bus nieko vertos, jeigu žmogus negalės už ją sumokėti. Aš manau, kad e, mes turime pasakyti valstybėms narėms, kad jos turi e, pagaliau atlikti jo, joms tenkančią darbą ir turime matyti bendrą kontekstą. Pane Sargentinį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pane Sibet ką tik kalbėjo, tai, daug kritikavo, bet man atrodo, kad reikėtų pabandyti geriau suprasti vieni kitus. Kai aš pradėjau dirbti šiame parlamente, aš sakiau, tai yra visiškai neįmanoma tai, kad, kad mes plėto, plėtojame teisminį bendradarbiavimą tiesiog pasitikėdami to, kad kitoje šalyje bus laikomasi tokių pat aukštų standartų ir gerų procedūrų, kaip ir mūsų šalyje. Turėti taip tarpusio pripažinimo principo nepakanka. Ir Ispanijos teismų ministerijos atstovui tai taip pat yra gerai žinoma. Įsivaizduokime, pavyzdžiui, kad kalbame apie kad teisinė pagalba gali kainuoti per daug ir kad mes negalėsime savo jos leisti ir tuomet visas mūsų teisminis bendradarbiavimas bus bergžės, mes negalėsime siekti jokios integracijos. Ir, o jos reikia, nes e, Yra žmonių, kuriems tai būtų naudinga, bet o mes turime užtikrinti, kad demokratiškos valstybės tinkamai elgtųsi su asmenimis, kurie yra tarimi padarę nusikaltimą. Jeigu mes ne, neįspręsime teisinės pagalbos klausimų, tuomet niekada negalėsime apginti įtariamų ir, ir kaltinamųjų teisų. Ponas Alvarės. Aš matyt e, neaiškiai išdėšiu savo mintis, jeigu jums pasirodo, kad aš nenoriu, kad visos šios lėšos būtų uh, leidžiamos teisinėje pagalbai finansuoti. Aš pasiskau už teisinę pagalbą ir aš nenorėjau pasakyti, kad ją išleidžiama yra per daug. Aš tiesiog bandžiau paaiškinti, kad Ispanijoje uh, mes turime puikią sistemą, kuri užtikrina teisinę pagalbą visiems ir kad tokia sistema daug kainuoja. Štai ką aš norėjau pasakyti. Būtų puiku, jeigu mes turėtume dar daugiau pinigų It Italijoje, nes jums yra žinoma, kad mes turime jų neįtin daug šiuo metu. Taigi aš tiesiog norėjau pasakyti, kad mes Ispanijoje dabar galvojame ne vieną apie tai, kaip galima būtų užtikrinti teisinę pagalbą nes dabar teisinę pagalbą suteikiame visiems, kas yra mano šalies teritorijoje. Ir jei prisiminsite, kokios yra vidutinės pajamos Ispanijoje, suprasite, kad du trešdaliai mano tautiečių turi e, teisę į nemokamą teisinę uh, pagalba. 6 milijonai žmonių neturi darbo, 8 milijonai žmonių yra pensininkai ir jų pajamos taip pat yra labai nedidelės. Taigi labai dažnai, daž, labai dažnai būna taip, kad šeimoje visi uh, e, uh, e, e, suaugusiai neturi darbo arba dirba tik tai vienas ir uždirba labai nedaug. Taigi labai daug žmonių turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą. Ir bet koks ES pilietis esantis Ispanijos e, teritorijoje, o į Ispaniją gali atvažiuoti visi ES piliečiai, turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą. Tai yra tokia puikiai sistema, viena bėda, kad jie daug kainuoja. Aš pasisakau už tai, kad uh, teisingumo sistema piliečiams nekainuotų ir aš esu pasiruošęs daug mokėti už tai, kad būtų teikiama nemokama teisinė pagalba. Ir aš taip pat manau, kad teisininkams, kurie teikia nemokamą teisinę pagalbą, būtų tinkamai atlyginama. Nuo 2003 metų e, nebuvo didinami teisininkų atlyginimai. Ir taigi Ispanijos teisininkų reikalavimai, kad jų atlyginimai būtų padidinti, yra visiškai suprantamas ir visiškai teisėtas. Ir vis tiek mes tengiamės atsiliepti į visų, kam reikalinga yra pagalba, poreikius. Aš atnešiu Jums ataskaitą. Štai vad šį leidinį, kuriame advokatų, Ispanijos advokatūros atstovai patvirtina, kad 90 e, procentų visų asmenų, kurie gavo nemokamą teisinę pagalbą, ir jie labai patenkinti, o teisinė pagalba buvo suteikta e, milijonų penkiems šimtams asmenų panas Dejongė, e, e, gali būti, kad tas nesusipratimas atsirado dėl to, kad, e, kad veršimai yra įvairias kalbas. Panas Namuradze. Man buvo įdomu sužinoti jūsų poziciją, jūs ją buvo, jau pristatėte anksčiau ir Man taip pat įdomu buvo išgirsti ir tai, ką apie šį dokumentą mano komiteto nariai. Man atrodo, kad jūsų komitetas gerai supranta, kad, kad mes turime labai gerą viziją ir puiku, kad šis komitetas yra pasiruošęs ją ginti ateityje, tam, kad būtų užtikrinta, kad asmenys. Uh, galėtų naudotis visomis direktyvose išdėstytomis teisėmis. Ir kad visi galėtų pasinaudoti savo teisę veiksmingą teisinę gynybą. Dėkoju. Dabar aš norėčiau pranešti kolegoms, kad aš šį savaitgalį ketinu baigti renkti šį pranešimą ir tuomet jisai bus tinkamai paruoštas. Ir kitą savaitę tikiuosi jūs visi galėsite su juo susipažinti. Klauda Marais, dėkoju, dėkoju už tai, kad mes galėjome aptarti šį dokumentą. Ačiū, Denis, ir dėkoju mūsų svečiams. Denis labai buvo įdomi e, diskusija ir dėkoju visiems nariams, kurie dar liko salėje. Ir aš žinau, kad mes jau ilgai dirbame Bet prašyčiau dar neišeiti, nes mes kalbame apie tris svarb, svarbius dosie. Aš žinau, kad nėra lengva dirbti šiandien po pietų, bet ir todėl aš esu itin dėkingas tiems nariams, kurie dar dalyvauja šiuose klausimuose. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjai Natalijai Grisberg ir taip pat pakviesti prie mūsų prisijungti mūsų pakviestus ekspertus, pona Botšian Župančič ir pona Holger Mat. Prašau, prisijunkite prie mūsų ir, ir aš perduosiu pirmininkavimą Natalijai. Kol kolegė ruošiasi. Aš norėčiau pranešti, paminti du dalykus. Vienas dalykas yra praktinio pobūdžio. Aš pastebėjau, kad Aš pastebėjau, kad yra gan šalta. Kolegos, ar jums šalta ar ne salėje? Nereikia ypatingai gilintis į tai, ką aš noriu pasakyti, kad man yra šalta. Man tiesiog yra, yra šalta. Ir, ir taip šalta, kad aš net negaliu normaliai um, um, dirbti. Ir jums yra šalta. Gerai, tuomet aš paprašysiu, kad kas nors uh, padidintų temperatūrą. Aš esu iš Didžiosios Britanijos ir um, paprastai mėgstu kondicionuotą orą, bet šį kartą man per šalta. Timoti, ir tau yra šalta, ar ne? Ar mes visi sutarėme, kad mums yra šalta? Aš žiūriu taip pat ir darbuotojus, kurie turi dalyvauti šiuose klausimuose ir turi e, viską užsirašinėti. Jeigu jums šalta, tiesiog leiskite man suprasti. Taip, gerai. Kai mes kalbėjome apie teisinę pagalbą, kalbėjome apie vieną iš sudėtingiausių klausimų, nes e, e, teisinės pagalbos už, teikimo užtikrimas visose valstybės narėse labai sudėtinga tema. Ir todėl mūsų ilga diskusija buvo visiškai visiškai teisinga. Dabar norėčiau suteikti žodį Natalį Grisbergą, kad jį pristatytų mums dokumentą susijusiu su e, nekaltumo prezumcija. Prašau. Merci beaucoup, e, cher. Labai ačiū, pirmininkė. Labadiena e, visiems. Ypač dėkoju tiems, kurie dar liko šioje salėje. Jau trečia mūsų klausimo dalis, po to dar viena bus apibendrinanti dalis. Aš labai trumpai norėčiau e, pristatyti temos esmę, nors tai yra tik tai įžanga, kalbama apie teismų bendradarbiavimą audžiamojo srityje, mums visiems ta tema rūpi ir dėl to iškyla nemažai ginčių, e, nuomonių skirtumų, prieštaravimų. E, mes matome, kad yra pateiktas veiksmų planas dėl procesinių teisių e, kalbame apie įtariamuosius ir kaltinamosius e, būžimuose bylose. Ir aš e, manau, kad mūsų bus pakankamai daug, kurie e, pasisakysime už teisinių priemonių Europos mastu sąrašo užbaigimą. Negalima kalbėti apie kažkokią tai mozaiką ar dėlionę, kai reikia bandyti suderinti skirtingų valstybių narių teisės sistemas. Turi kalbėti apie kaltinamųjų ir įtariamųjų apsaugą ir būdžiamasias procedūras, kurios būtų bendros. Mes dabar bandome išnagrinėti tris e, svarbiausius dokumentus, apie tai kalbėjo pirmininkas pradžioje, tai yra uh, bešališkas teismo nagrinėjimas, teisė į pagalbą ir apie minimales normas, minimalius standartus, kurie leistų bent jau sukurti bendrąją bazinę sistemą. Jau daug mes kalbėjome apie nekaltumo prezumciją, apie pagalbą dalyvauti e, skirtingose bylose. Ir dėkoju e, iš anksto visiems kalbėsintiems, kad jie ne, e, neviršys ne jam skirto laiko, nes mes šiek tiek vėluome, aš pati bandau tą padaryti. Po šios trečiosios pranešimų dalies e, turėsime diskusiją, o dabar norėčiau pasveikinti pranešėjus. Pirmiausia, pona Boštien Zupančič, tikiuosi, kad ištariu pavardę taip kaip reikia. Jis per dešimt minučių pristatys mums savo sukauptą patirtį ir išanalizuos e, padėtį. Jis dirbo Europos žmogaus teisų teisme kaip teisėjas, taigi e, bus labai malonu išklausyti jūsų patirties. Dešimt minučių žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu angliškai. Nekaltumo prezumcija yra aš sakyčiau, baudžiamųjų procedūrų pagrindinis atspirties taškas, ramstis, nes tam reikia ir įrodymų e, pakankamai e, iš prokuratūros pusės ir taip pat turime kalbėti apie nepersekojimo e, poreikį. Tai reiškia, kad teismo, teismui abejojant teismas turi priimti sprendimą palankesti kaltinamajam. Tai yra labai e, sena e, teorija, kuri prasideda dar e, Romos e, teisės istoriją. Pirmoji iš jų buvo, buvo dvi skirtingos prezumcijos, prezumcijo de juris e, ir, kiek žinau, e, prezumcijo juris ir prezumcijo de jure yra neginčiamos prezumcijos, o taip pat egzistuoja fikcija, kuri e, turi būti labai populiariai vertinama e, teisėje ir dabar Prancūzijos e, civiliniai teismai yra labai geras prezumpcijo de jūrė pavyzdys ir vadinasi, kad vaikas gimęs nesantakoje santokai gimė. Vaikas gimęs praėjus devyneriems mėnesiams po ištokos dar yra traktuojamas kaip gimęs santokoje. Pagal Romos teisę teisėjai turėjo naudotis prezumcijomis tais atvejais, kai informacijos buvo nepakankamai arba kai e, byla buvo nepakankamai suformuota, nes teisėjas visuomet turėjo priimti sprendimą ir jeigu jis neturėjo visos reikalingos tiesos ar įrodymų, jis turėjo vis tik tai priimti sprendimą ir todėl buvo įvesta prezumcijų savoka. Toliau problema ta, kad teisė, baudžiamoji teisė bendrai yra susijusi su vadinamaisiais istoriniais įvykiais, kurių negalima pakartoti e, eksperimentų pagrindų. Todėl absoliutus įrodymas teisėje neegzistuoja. Visuomet išlieka erdvės pagristai ir nepagristai abejoniai. Tuo tarpu moksle, pavyzdžiui, galima tiksliuosiuose moksluose e, daugumą e, reiškinių galima patvirtinti eksperimentais. Teisėje to padaryti negalime. Todėl, kai yra nepakankamai įrodymų, bet kokiu atveju, bet kokiuose biliuose, civilinėse arba žemosiuose, e, bet jau Romos teisės, romėnų teisės principų yra vadovaujamasi prezumcijomis. Kaip jau anksčiau sakiau, ir e, skaidrėje dvi paskutinės eilutės apie tai kalba. Prezumcijos tikslas yra paskirstyti įrodymų naštą e, abiems šalims ir turime kalbėti taip pat apie vadinamąją neįtikinimo riziką. Paprotinėje teisėje ji egzistuoja ir nustatoma, ką teisėjas turi daryti, jeigu iškyla abejonių. Kitaip tariant, jeigu prieštaringo proceso viena iš šalių nesugeba e, pateikti aiškios įrodymų naštos, kit byla yra sprendžiama pagal kitos šalies pateikiamas įrodymus. Kaip aš jau sakiau, prezumpcijos egzistuoja e, trim skirtingais, trijų skirtingų rūšių. Nuginčiama, nenuginčiama ir nekaltumo prezumcija. Pagal Europos žmogaus teisų konvencijos antrojo, e, šeštojo straipsnio antrąją dalį, e, kaip matote ekrane, visi apkaltinti baudžiamuo nusikaltimu turi būti traktuojami kaip nekalti tol, kol to neįrodo įstatymas. Tol, kol tai neįrodymo įstatymai. Ir aš netrukus apie tai kalbėsiu e, turi suprasti, kad e, tokios nuostatos neturėtų tapti taisyklėmis ar taisyklių išimtimis Europos direktyvose. Griežtai kalbant Europos žmogaus teisų konvencijos formuluotėmis, nekaltumo prezumcija yra aktyvuojama tik vieną kartą, kai asmuo yra e, apkaltinamas e, tam tikrų baudžiamojų nusikaltimų. E, šiuo atveju būtų galima ginčytis, kas yra apkaltinimas, bet bendrai sakome, kad asmuo yra traktuojamas kaip nekaltas tol, kol nėra rasta teisme pakankamai įrodymų. Teismas e, ir visuomenė turi tą asmenį traktuoti arba prezumuoti kaip nekaltą. Policija taip pat. Tarptautinio civilinių ir politinių teisių uh, pakto 14 straipsnio 32 bendrajame komentare, kuris buvo paskelbtas 1966, atsiprašau, kuris buvo priimtas 2007 metų rūpiučio 23 dieną, Junktinių tautų žmogaus teisų komitetas sakė e, dėl nekaltumo e, prezumcijos, e, kad teisė laikyti nekaltų yra numatyta įstatymuose. Ir tas kaltinimas turi būti įrodymas, įrodomas, tai yra nekaltumo prezumcijos esmė, įrodymas be abejonių. Visa prezumcija, prezumcijos filosofija išplaukia iš vadinamojo e, Blackstone e, koeficiento, Blackstone logikos Čia grįžtama prie Anglijos įstatymų komentarų 1760 metų, kai Williamas Blackstonas e, interpretavo, e, išleido savo. Ir e, ten buvo pasakyta, kad geriau tegu išsisuka dešimt kaltų žmonių, negu nukenčia vienas nekaltas. 2007 metais Denis išleido knygą, kuri vadinasi The Law of Evidence ir joje yra patvirtinama ta pati mintis. Blackstone'o logika yra akivaizdžiai renesanso e, atspindys. Ir e, joje E, yra atspindėta ypatinga teismų politika, o žemynė e, praktika buvo šiek tiek kitokia negu Anglijoje. Šiandien baudžiamoji teisė yra traktuojama kaip e, prieštaraujančių šalių procesas tarp valstybės ir asmens, Valstybė turi pasirūpinti įrodymais. Jeigu valstybė įrodymų naštos nesurenka, tai e, prezumcija yra nuginčiama ir asmuo e, turi būti išteisinamas. Prancūzijos teisėje e, baudžiamosios procedūros kodekso 353 straipsnė yra kalbama apie tai ir sakoma, kad prisiekusieji turi įrodyti E, nusikaltėlio kaltumą. Indubijo proreko, jeigu prokuratūra nesugeba pasiekti e, reikiamo įrodymų kiekio, e, be jokių abejonių turi dominuoti nekaltumo prezumcija ir turi būti įvardinamas įtariamasis kaip nekaltas. Bendrai pažeidimų ir nusikaltimų apibrėžimai skiriasi. E, baudžiamojo teisėje, o ne baudžiamosios procedūros teisėje yra aiškiai pasakyta, kad e, pažeidimui įvardinti turi būti specifikuotos konkrečios jo sudėdamosios dalys. Mes darome tai ne tam, kad informuotume visuomenę apie tai, kas leidžiama, kas draudžiama. Pagrindinis tikslas yra apibriežti, kurie nusikaltimo elementai sudaro korpus delikti e, tą sritį reikia, e, tą elementą reikia įrodyti, kitaip asmuo yra traktuojamas kaip e, e, nekaltas. Salabjakų prieš Prancūziją 1988 metais tokia byla egzistavo. Ir ten aiškiai buvo pasakyta, kad nekaltumo prezumcija gali būti išplėsta, bet ji turi būti labai griežtai interpretuojama. Uh, Jūs e, turbūt jau tekstą, kurį aš jums rodau, perskaitėte. Europos žmogaus teisų konvencija. Atsiprašau, Europos žmogaus teisų teismas e, apkaltino jį, e, įvertino jį kaip e, turinti beveik e, nenuginčiamą kaltės prezumciją, nes Prancūzijos paprotinė teisė tai patvirtino. įrodymų naštos nuginčymas, ta prasme yra išimtinis atvejas ir dažniausiai tokių dalykų nebūna. Nesenai iškelta byla Abufada ir Abufada prieš Prancūziją 2014 m. lapkričio mėno. Prancūzijos baudžiamojo kodekso 230, 321 straipsnio šeštojoje dalyje yra sakoma, kad kodeksas yra pakeistas įstatymu numeris 2064 ir ir buvo pasakyta, kad kaltinamasis nesugebėjo įrodyti, iš kur gavo lėšų pragyvenimui. Esmuo turėjo paaiškinti savo gerbuvio kilmę. Anglijos e, paprotinės teisės sistemoje. Labai trumpai dabar jau kalbėsiu. Įrodymų naštos išimtys yra numatytos kai kuriems atvejams. Pavyzdžiui, e, pateikiant mokesčių deklaraciją, e, žinoma, kad visa informacija yra tik tai kaltinamojo prerogatyvoje ir tik kaltinamasis turi pademonstruoti, kad jo turimas turtas e, yra teisėtas. Žinoma, e, kaltinamojo teisė į tylėjimą yra nekaltumo prezumcijos e, vedinys. Jeigu kaltinamasis per visą bylos nagrinėjimą tyli ir naudojasi teisę į tylėjimą, tai prokuratura turi rinkti daugiau informacijos ir e, turi vadovautis e, tam tikrą laiko tarpą nekaltumo prezumcija taip pat. Uh, Privilegija nekaltėti pačiam savęs taip pat yra aktuali tema šiuo atveju. Ačiū. Labai ačiū už Jūsų pasisakymą, kuris buvo uh, su didžiuliu kiekiu turinio, labai intensyvus, bet e, aš manau, po to dar turėsime ir klausimų po to. Ir, um, po to, kai dar ir ponas Holgermat pasisakys. Uh, Jis puikiai išmano ir teisę, ir mm, filosofija, tai papildomas elementas, aišku, labai svarbus ir jis taip pat yra baudžiamo e, kriminalinės teisės advokatų asociacijos e, atstovas, taigi iš karto ir suteikiu jam žodį. Uh, madam. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju Jums ir e, kaip šio klausimo pranešėjai. Tikrai, man tenka didelė garbė kreiptis į Jūs. Labai dėkuoju Jums, kad pakvietėte mane mm, į šios lausimus. Ir Europos būrimosios teisės, kriminalinės teisės advokatų asociacija yra pateikusi pareiškimą savo šią temą. Ir tikriausiai Jūs gavote mūsų dokumentus, nes iš tikrųjų visą tai, apie ką Jūs čia kalbate, yra aptarta mūsų dokumente. E, visų pirma, reikėtų e, pasveikinti komisiją atlikus didžiulį darbą, rengiant dokumentą ir pasiūlymą dėl direktyvos, dėl nekalbų nekaltumo prezumcijos. Tikrai labai sveikintinas dokumentas. Komisija labai teisingai iš, išdėsto visą kontekstą, kuriame pateikė tą pasiūlymą. Ir um, šeštame punkte pradžioje sako, kai yra nuolat pažeidžinėjama nekaltumo prezumcija valstybėse narėse, procedūrinių teisų darbo tokias tikslai nebus visiškai pasiekti ir nebus galima įgyvendinti teisės į sąžiningą teisingą teismą. Yra ir kitų elementų, dar Frank minėjo, pavyzdžiui, teisės į tylėjimą pažeidimus, kitus iki teisminio tyrimo uh, metu daromus pažeidimus, ką iš patirties mes žinome. Europos e, kriminalės teisės advokatų asociacija puikiai žino, kokia yra situacija valstybės narėse ir mes pasisakome už pragmatišką reglamentavimą. E, tai gali sustiprinti valstybių narių įgaliojimus tačiau gali tuo pačiu metu susilpninti įtariamųjų asmenų teisės ir todėl labai svarbu yra, um, gal, kad uh, uh, tokia direktyva dėl nekaltumo prezumcijos, kadangi ji yra nepaprastai svarbus elementas užtikrinant įtariamųjų teises. Ir teisinis pagrindas, aišku, yra mm, ES veikimo sutartis. 82 straipsnis, jo antra dalis, kur reikalaujama nustatyti minimalius standartus dėl procedūrinio teisų požemosiuose bylose, kad būtų galima išsaugoti abipusio pripažinimo principą, kas turi būti paremta ES valstybių narių tarpusavio pasitikėjimu ir m, mm, taip pat jų piliečių pasitikėjimu, nepamirškime to. Ir ta m, mm, apsauga, kurią numato Europos žmogaus teisų konvencija ir Strasbūro teismas, yra gerai. Tačiau tai nėra nėra veiksminga, tai nėra pakankamai veiksminga, galvojant apie kasdieninį darbą mm, baudžiamosiuose bylose. Pagalvojant iš tikrųjų, kad tikrai tokia apsauga, kuri čia yra, numatyta pagal šias instancijas, yra jau per vėlai suteikiama, tai jau visas procesas būna pasibaigęs. O proceso eigoje apsauga yra per silpna. Ir kaip, kaip priemonė, tai, kas yra numatoma, kas gali po to įvykti, tai yra per silpna apsauga proceso metu, bet vis tik tai po žmogaus teisų teisme 2008 metų byloje, pavyzdžiui, padai, priimta nutartis yra nepaprastai svarbi, ne vien tik tai ES valstybėms narėms. Pavyzdžiui, teisė į ankstyvą e, prieigą prie teisininkų įtraukia taip pat ir teisė į savęs neapkaltinti, teisė tylėti, taip pat ir pagrindinės, aišku, pagrindiniai saugikliai ir, e, yra numatyti dėl to, kad nebūtų neteisingai elgiamasi su įtariamai įtariamaisiais, kiek kankinami ir panašiai. E, taip pat e, įtariamiai turi suprasti viso proceso kalbą, jiems turi būti suteikta visa reikalinga informacija. Stoholmo programa su, vis, su kelio gerių planu ir saugikliais, taip pat 2010-2012 e, ir 2013 metų direktyvos atitinkamai yra labai reikšmingi žingsniai Europos Sąjungai šioje srityje. Ir turiu pabrėžti, aišku, Europos parlamento esminį indėlį siekia tikrai gero kompromiso, e, ypač kalbėčiau apie paskutinę direktyvą dėl teisininko, teisės e, į advokatą Tai yra gera direktyva, aišku, nėra tobula, bet Antuan Antanesko aš labai norėčiau pasveikinti su puikiu atliktų darbų siekiant to kompromisu, nes iš tikrųjų tos esminės teisės yra labai svarbios ir norėčiau pakalbėti apie to teisių tarpusavio ryšius, tai jau, jau buvo kalbėta apie tai, aišku, ir vis tik tai tos teisės bus efektyvios tik tuo met, jeigu jos veiks viena kartu su kita ir bus tikrai užtikrintas teisinis įgyvenimas, kad nebūtų fragmentacijos, kad nebūtų tik tai priešokiais ar gabalais kažkas daroma, nes tuomet tos teisės bus tik tai iliuzija ir teorija, bet ne praktika. Taigi galiausiai reikia sakyti, kad taip, mums reikia direktyvos dėl nekaltumo prezumcijos ir aišku, galvojant apie teisinę pagalbą, taip, mums tikrai reikia direktyvos dėl teisinės pagalbos ir taip, iš tikrųjų, mums reikia ir direktyvos direktyvos dėl vaikų teisių gynimo baudžiamosiose bylose. Tačiau galvojant apie teisinius ir filosofinius elementus, pagrindinių teisių ir orumą e, e, reikia paminėti, tai yra ne vien tik tai pagrindinė teisė, tai yra principas. Žmogaus orumas yra neliečiamas. Mm, hartija, pagrindinių teisių Hartija Europos Sąjungos, pirmas straipsnis Žmogaus orumas yra esminis dalykas, kai kalbame apie tokius dalykus, kurie numatyti direktyvoje. Baudžiamoji teisė ir visos pro, ir procesai šioje srityje savo mm, e, pobūdžių paliečia individą ir mm, jo sąveiką su, su valstybe. E, ir labai svarbu, kad būtų visas teisėtumas užtikrintas ir visų etinių teisinių principų laikymasis, kad būtų užtikrintas žmogiško orumo užtikrinimas yra viso to legitimumo šaltinis ir iš to labai svarbu, e, todėl labai svarbu užtikrinti, kad um, įrodymų našta tektų valstybei. Ir papildomai, ponas ir ponai, labai svarbu yra paminėti teisę, neapkaltinti savęs, teisę tylėti. Tos teisės yra ne vien tik tai papildomi a, nekaltumo e, prezumcijos a, principai ar gynybos teisė ar teismo proceso elementai. Tai iš tikrųjų tos teisės paveikia individą kaip, a, kaip asmenį, kaip kaip jo žmogišką orumą paveikia. Ir europiečiai turi turėti laisvę būti tiesiog žmonėmis, be jokių pareigų, be pareigos teikti liudi, parodymus, turi turėti teisę būti neutralus, taip pat, kai, kai eina kalba apie privalomus baudžiamos, baudžiamo, baudžiamosius procesus. Tai yra labai svarbus tas teisinis politinis aspektas. Mm, aš jo pasigendu tiek komisijos pasiūlymuose, tiek rekomendacijose dėl direktyvos. Nuo 2006 metų nuo komisijos žaliosios knygos šio klausimu. Yra padaryta pažangos. Mm, Žaliojoje knygoje mes mm, matėme, kad teisė tylėti nėra absoliuti. Ir iš to, aišku, gali būti padarytos neigiamos išvados, neigiam padariniai gali būti suformuoti ir, mm, aišku, tai turi būti išspręsta nuo direktyvos pasiūlyme. Aš čia galiu pasakyti, kad ko mes pasigendame Tai yra, kad e, nėra paminėta liudytojų pozicija, kai nekalba apie teises baudžiamame procese. Labai svarbu yra įtraukti ir liudytojų um, situaciją. Tai visiškai akivaizdu, aš to sugrįšiu prie to klausimo. Mes taip pat supra, žinome, kad labai neramina politiniai procesai taryboje. Aš nenorėčiau pernelyg daug leistis čia į, į, į detalės, mes galime, aišku, apie tai kalbėti plačiau, bet, bet, bet, bet man atrodo, kad jau gruodį bendras požiūris bus paskeltas viešai. Dabar taip, žmogiškas orumas, ponios ir ponai, turi būti esminis principas šiame kontekste. Ir tai yra vienas iš mūsų rimčiausių, tvirčiausių argumentų jeigu yra pažeidžiama teisė tylėti, jeigu nėra realios galimybės išlikti neutraliam, aišku, kad tai pažeidžia žmogiško orumo principą. Ar ta prasme mes griežtai prieštaraujame dabartinės formuluotės pakeitimui 6 straipsnio 3 dalyje ir 7 straipsnio 3 dalyje. Čia kalbu apie pasiūlymą mm, direkt, komisijos direktyvos pasiūlymą. E, ir jeigu būtų pažeistos tos teisės ir gauta kažkokia informacija, tai turi būti visiškai uždrausta. E, priešingai nei kitų procedūrinių teisių atveju, šiuo atveju, jeigu pažeidžiama teisė tylėti, priverčiant, pavyzdžiui, asmenį kažką pasakyti, yra tuo pačiu metu ir pagrindinio žmogiško orumo principo pažeidimas. Ir valstybei negali būti leidžiama naudoti įrodymus, kurie būtų gaudžia, gaunami um, pažeidžiant įstatymus. Ir Čia aš paminėčiau komisijos pasiūlymą vėlgi, papildomą punktą, šešto straipsnio ketvirtas punktas, septinto straipsnio ketvirtas punktas irgi mm, nebent tokio įrodymų panaudojimas nepakenktų teismo procesų ir taip toliau. Ta formuluotė turi būti visiškai išbraukta, nes ji netitinka įstatymo viršinybės principo. Ir tas tarybos pateiktas pasiūlymas E, kurio mes tikimės bendrajame požiūrėje, iš viso išbraukti tos, tas pastraipas e, turėtų mm, irgi būti griežtai atmestas. Dar e, ką norėčiau pasakyti išteisintas kaltinamasis atsidurs nepalankioje situacijoje, jeigu būtų atsisakyta kompensuoti išlaidas tuo atveju, kai asmuo panaudoja savo teisę tylėti. Tikrai tai yra neteisinga formuluotė, mes iš karto ją atmetame. Kritikuojame ir tai, kad direktyvoje nėra juridinių asmenų įtraukta. Mm, čia, aišku, galite pa, jūs papildomų detalių rasti mūsų dokumente, aš galiu atsakyti ir jūsų klausimus, jei pageidaujate. Ir kolega panas Vanšič kalbėjo apie įrodinėjimų naštą ir mūsų pozicija yra labai aiški šio klausimu įrodinėjimų naštos perkelimas kitai pusiai yra visiškai atmestinas dalykas, advokatai visiškai prieštarauja tam baudžiamosiose bylose, kriminalinė teisė, kriminalinė proceso teisė, teisė bus visiškai e, iškreipti, visiškas sumaištis bus įnešta ir bus visa teisinė sistema sugriauta, jeigu tai bus padaryta. Na ir galiausiai noriu pasakyti, kad reikia būtinai įtraukti e, liudytojų teisės į direktyvą, nes yra daug įvairių situacijų, kuomet uh, žmonės, individai, individai yra liudito, liudytojai kažkokioje baudžiamoje byloje, kažkokioje situacijoje. Ir yra reikalinga jiem garantuoti teisę tylėti, teisę neapkaltinti savęs savo parodymais. Yra tokių situacijų. Ir paskutinis sakinys mano kreipinis, e, mūsų asociacijos e, kreipinys, kreipimasis į jūsų parlamentarus. E, Žmog, pagrindinis principas, žmogiško rumo principo turi būti visiškai neginčiamas ir nekvestionuojamas. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs neviršiuojate Jums skirto laiko ir prieš suteikdama galimybę kolegoms pateikti savo uh, klausimus. Aš uh, norėčiau pasakyti dvi pastabas klausomojo pobūdžio. Ir da, tos pastabos yra e, skirtos mūsų da, prelegentams, tai yra da, įrodymų da, e, leistinumas ir aš žinau, kad prie šio klausimo mes dar sugrįšime, ne per kitaip, žinau, kad jūs nepasisakote už tą pasiūlymą. Jums, ar jums netrodo, kad me, mums e, reikėtų parengti nuostatas, kurios būtų susijusios ir su įrodymų neleistinumu. Nes čia mes taip pat kalbame apie žmogaus teisės ir galbūt. Mhm Galbūt dabar galėtume sutikti žodį šešėliniams pranešėjams ir po ponui Župančiš, aš norėčiau pasakyti, kad jūs minėjote Salabjakų bylą, kuri labai yra svarbi ir kalbėti, kad tuomet buvo padaryta išimtis nekaltumo prezumcijos atžvilgių. Ir ką Jūs manote apie direktyvos pasiūlymo penktą straipsnį, kur e, yra e, ap, keičiama, e, keičiamas principas, kam yra užkraunama įrodymo įro, našta. Ir ar nereikėtų čia dar pasigilinti į šį klausimą, ar gal reikėtų tiesiog nu, išbraukti šias nuostatas. Taigi du klausimai ir dabar mes galėsime perėti prie uh, diskusijos ir uh, pirmiausia kalbės Jan Albrecht. Dėkoju. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams už uh, labai svarbius pranešimus ir už rekomendacijas, kurias jūs pateikėte dėl e, direktyvos dėl nekaltumo prezumcijos. Aš manau, kad labai naudinga yra sužinoti, kad mes kalbame apie tai, kad būtų užtikrinta, kad nekaltumo prezumcija būtų taikoma ir traktuojama kaip žmogaus teisė, siekiant užtikrinti, kad kad niekas negalėtų būti apkaltas tas vien dėl to, kad asmuo pasirinko nieko nesakyti. Kad ir dėl kokios priežasties tai būtų, tai aš nenoriu kalbėti dėl to, kad nenoriu kažko pasakyti netinkamą, ar tiesiog todėl, kad nenoriu pats savęs apkaltinti. Be to, Teisingumo teismo jurisprudencija aiškiai parodo, ką reikėtų daryti tokiais atvejais. Be to, gal reikėtų mažiau, reikalauti mažiau įrodymų, kad būtų. Dėl to, ar reikia mažiau įrodymų nagrinėjant bylas teismuose. Strasbūro teismas nustatė būtiniausius, minimalius būtiniausius reikalavimus ir pasakė, kad negali būti jokių išimčių, kai kalbame apie įrodinėjimo naštą ir kad būtent teisės saugos pareigūnai arba prokuroras turi įrodyti kaltę. Bet tai nereiškia, kad Bet tai nereiškia, kad nereikia visiškai išimčių, nes Reikia kartais taikyti išimtis šiam principui, kad būtų užtikrinta tinkama pusiausvyrą. Mūsų tikslas čia Europos parlamente visuomet buvo ne tik suderinti visus būtiniausius standartus, kurie nurodyti yra Strasbūro teismo nuosprendžiuose, bet ir užtikrinti kuo didesnę e, įtariamųjų kaltinamųjų apsaugą. Taigi aš norėčiau jūsų paklausyti, ar tinkamai yra interpretuojami teismo sprendimai ir gal jūs galėtumėt įsameu pakomentuoti, esant kokioms aplinkybėms galima būtų taikyti išimtis e, įrodinėjimo naštos principui ir apskritai tiems įrodymams, kuriuos reikia pateikti. Dėkoju. Dėkoju, Janai. Dabar žodis tuotiminkas Birgit Sipel Ir žinau, kad jį kalbės, ko gal yra labai trumpai, kaip, nes jį moka tą daryti ir po to ponė e, Zeripstin. Daugiau niekas nenorės pasisakyti, ar ne? Gerai, tuomet, e, e, tuomet galėsime, tikiuosi, dirbti pagal numatytą tvarkaraštį. Birgit. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai aš bandžiau mokytis prancūzų kalbos, tuomet man mokytojas pasakė, kad negali būti taisyklių be jokių išimčių ir tas pas pataikytina ir įstatymams. Negali būti tokių įstatymų, kurie tobulai tinka visiems atvejams. Todėl mums reikia turėti tam tikros manevro laisvės. Aš pritariu kolegai Albrecht. Ar mes nenorime įrašyti į ES teisę atvirkštinį e, įrodinėjimo naštos principą. Mes e, žinome, kokios yra nacionalinės e, teisminės tradicijos ir jei mes numatysime kažkokias išimtis, kurios bus taikomos visiems įstatymams, tuomet galima daryti prielaidą, kad konkrečiose valstybėse narėse tos išimtis bus traktuojamos ir taikomos skirtingai. Be, ir uh, direktyva tikrai netam yra skirta. Todėl, aš nežinau, ar jūs galėtumėt man pritarti, bet man asmeniškai atrodo, kad, kad ir ką mes darytume, mes turėtume visuomet nepamiršti, kad uh, kad gali būti tam tikrų atvejų, kai gali būti reikalingos išimtis, bet negalima įstatymų iš karto jau taip suformuoluoti, kad tos išimtis būtų neįmanomos. Dėkoju ir toliau šešėlinė prinešėja ponė Lauristin. Ačiū pirmininkė. Aš suprantu, kad šioje direktyvoje kalbama apie e, teisinę, teisinius dalykus. Uh, bet e, man rūpi asmens duomenų apsauga ir mes šiuo metu matome, kad e, valstybės narys imasi įvairių veiksmų žiniasklaidos atžvilgių ir labai dažnai žiniasklaidos atstovai, tai yra žurnalistai, nesilaiko e, nekaltumo prezumcijos principo. Ir uh, mūsų laikais mes, mūsų nebegali patenkinti tiesiog pasiteisinimas, kad ai, tai yra tiesiog gandai ir, ir uh, uh, ne, tai yra nekalti gandai, nes uh, kas nors yra parašoma, po to tai, yra, tai lieka kažkur ir žmonės gali tai perskaityti ir, ir, ir, ir Dažnai žmonės iš anksto ką nors apkaltina ir po to ne, jiem, jiems nerūpia jokie įrodymai. Ir da, e, tokio apkaltinto da, e, be jokių įrodymų asmens šeimos nariai, jo vaikai, vaikaičiai kenties nuo to. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti. Ar jūs galvojate apie, e, sakykime, žiniasklaidą, kai vertinate šios dokumentus. Dėkoju. Ir paskutinis klausimas, panas Čedovski. Prašau, jūs turite vieną minutę klausimui pateikti. Pone pirmininkė, aš kalbėsiu lenkiškai, nes kalbame apie klausimus, kuriuos norėčiau išdėti labai labai konkrečiai. Aš turiu du klausimus ponui Mat. Lenkijoje visuomenė ir vyriausybė džiaugiasi, kad yra pateikti šie pasiūlymai dėl direktyvų. Ir mes e, džiaugiamės dėl šio pasiūlymo pirmiausia dėl to, kad mes ir taip jau gyvendiname beveik visas e, komisijos dokumente išdėstytas rekomendacijas. Ir, e, ir dar 15 amžiuje Lenkijoje mes laikėmės tų pačių principų kad negalima suimti asmens arba priboti e, jo laisvę be teismo nuosprendžio. Tik e, komunistinio valdymo laikais negalėjome paisyti šios nuostatos. Taigi mano pirmasis e, klausimas, ponė Mat, būtų toks. Jūs minėjote, kad yra, šiokių, tokių, yra tokių atvejų, kai nekaltumo prezumcijos principo nesilaikoma valstybėse narėse. Yra keli to pavyzdžiai. Bet tai nereiškia, kad Europos Sąjunga dabar turi imtis dėl to kažkokių veiksmų. Jūs minėjote tik kelis pavyzdžius. Gal jūs galėtumėt paminėti konkrečius pavyzdžius, kai valstybė narė nepaisė nekaltumo prezumcijos principo. Ir kad tas pavyzdys, tas atvejs buvo toks rimtas, kad Europos Sąjunga dabar turi imtis veiksmų. Ir dabar dėl uh, liūdininkų padėties. Aš manau, kad Europos uh, parlamentas turėtų gerai suvokti, kaip turi veikti gera teisinė sistema. Jei mes e, liudytojui suteikėme tokį pat e, statusą kaip ir kaltinamajam, tuomet gali iškilti problemų, nes jei liudytojas ir uh, ir e, įtariamasis turi tokį pat statusą, gali atsitikti taip, kad teismai bus paralyžu, paralyžuoti. Ir tuomet manęs nestebinu, kad valstybės narės priešinasi tokiai situacijai. Dėkoju Jums už Jūsų klausimus ir aš siūlau dabar mūsų svečiams atsakyti, e, kaip Jums atrodo tinkama, iš juos keturis penkis klausimus. Bet prašyčiau kalbėti ne per nelik ilgai, jau buvo paminėta ir žiniasklaida, ir išimtis, ir, konkreč, ir įrodymų e, leistinumas. Kas norės pradėti? Prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš paminėjau du atvejus Vokietijoje. Mikrofoną įsijunkite, prašau. Aš paminėjau du, du, dvi bylas Vokietijoje, Jefgen ir Gelo. Ir tuomet e, buvo daromas spaudimas e, įtariamajam ir e, todėl iš esmės jis, jisai patirė spaudimą nieko nesakyti. Abu šie atvejai įvyko buvo susijęs su gan aukšto lygio spaudimu. Ir įrodymai yra neleistini tik tuo met, kai yra tam tikros sąlygos, pavyzdžiui, papro, paprotiniai teisėjai to, kalbama apie tai, kad įro, įrodymai yra. Um, kad įrodymai nėra pakankamai gerai su, surinkti, kad, kad jie nėra ta, um, kad jie nėra kokybiški kad, ir todėl nėra priimtini. tam, kad turėtume nuseklę baudžiamo teisingumo sistemą, turime atsižvelgti į Europos žmogaus teisingumo teismo sprendimą dėl Gerfen bylos. Nes tuomet buvo aiškiai pasakyta, kokiais atvejais įrodymai yra neleistini ir jungtinių tautų konvencijoje draudžiančių kankinimų 16 straipsnėje taip pat tai yra įtvirtinta. Taigi Jei ne leistinumo savoka nebus tinkamai susiaurinta, tuomet turėsime problemų ir nesvarbu, kur tai ir nesvarbu, ar tuomet tas principas būtų tvirtinęs konstitucijoje, konstitucijoje ar teismo sprendime. Ir dar vienas dalykas, buvo kalbėti apie žiniasklaidą. Ir apie tai, kad žiniasklaida dažnai nepaiso nekaltumo prezumcijos principo. Bet aš jau anksčiau minėjau, tu surasiu skaidrę, aš jau minėjau bendrąją 32 pastabą e, e, tarptautinės konvencijos dėl civilinių ir politinių teisų 14 straipsnio 32 pastabą kur buvo parašyta, kad e, teisme turėtų priešintis viskam, kas prieštarauja, kas nepaiso nekaltumo prezumcijos principo. Prancūziškai sakoma, kad e, manoma, kad, laikoma, kad žmogus, prezumuojama, kad žmogus yra nekaltas. Taigi tiesiog iškyla nesusipratimų dėl to, kad tos nuostatos yra verčiamas po to į anglų kalbą. Uh, Interneto laikais labai sunku yra užtikrinti žiniasklaidos neutralumo. Ir jei da, e, nufotografuojamas yra asmuo, kurio rankos yra e, surakintos da, e, da, ir jisai yra policijos nuovadoje, tuomet labai sunku yra kalbėti apie kokias nors nekaltumo prezumciją. Ar vertus žmogus teisų teismas turi jurisprudencijos šiuo klausimu ir uh, mes bent jau galime užtikrinti, kad e, e, valstybės e, institucijų pareigūnai laikytųsi nekaltumo prezumcijos principo. Dėkoju, aš pritariu tam, kas pasakė kolega, ir todėl nekartosiu tų pačių argumentų. Dabar atsakydamas į klausimą apie tai, kodėl būtina turėti tokią direktyvą, kuri būtų skirta nekaltumo prezumcijai. Aš norėčiau pri, e, priminti, ką sakė Renata Weber, nes jis savo prinktame pranešime kovo mėnesį kalbėjo apie bendrą e, teisinę sistemą. E, apie 82 straipsnio 8 dalį sutarties ir taip pat jį minėjo pagrindinių teisų hartijos 52 straipsnio 3 punktą. Ir ji išdėstė labai aiškę poziciją ir man atrodo, kad Europos parlamentas turėtų laikyti šios aiškios politinės pozicijos. Nes ji pasakė, kad direktyva turėtų užtikrinti geresnę apsaugą, nei uh, yra numatyta uh, jurisprudencijoje ar žmogaus teisų konvencijoje nes būtent tam yra skirtas sutarties 80, skirta 82 straipsnio antroji dalis. Ta, Nes jie atitinka tenai nu, e, įrašytą nuostatą, kad būtina stiprinti tarpusavio pasitikėjimą tam, kad galima būtų visiškai pritaikyti abipusio pripažinimo principą. Tai yra užtikrinti, kad piliečiai ir įstaigos visiškai pasitikėtų kitos valstybės narės teisingumo sistema. Uh, Dėl liūdytojų čia aš bejau, mes turime, e, kad tai yra štai tokia da, kaina, kurią reikia sumokėti. Pagrindinių teisių hartijoje yra pasakyta, kad žmogaus orumas yra, negali būti pažeistas. Tai reiškia, kad liudytojus reikia apsaugoti ir uh, reikia užtikrinti galimybę liudytojų naudotis ir teisę nieko nesakyti, nes tai yra numat, tokia teisė yra numatyta pagrindinių teisų hartijoje. Ir paskutinis dalykas – įrodymų naudojimas. Aš kalbu apie įrodymus, kurie yra gauti nesilaikant teisės normų. Čia galima daryti skirtumą tarp įvairių procesinių teisų, kurio, kurių buvo nepaisoma. Pavyzdžiui, kai nesilaikoma, neužtikrinama teisė tylėti, kai žmogų, žmogų verčia kalbėti. Tokiais atvejais turi, mes turi, turime turėti galimybę nesinaudoti teisme tokiais įrodymais. Ir čia aš esu nusiteikęs optimistiškai ir manau, kad Europos parlamentas per trišalės darybas galės išsireikalauti, kad šio principo būtų laikomasi. Dėkoju. Dėkoju visiems mūsų prelegentams. Dėkoju Jums ir už Jūsų pasiūlymus. Dar lieka e, nemažai darbo, tai yra akivaizdu iš to, ką sakė kolegos. Ir ta, e, ta įrodym, įrodinėjimo našta ir įrodymų lėstinumo klausimai. Taip pat galima kelti klausimą apie tai, ko, a, koks, koks vaidmuo tenka jų jurisprudencijai, teismų praktikai. Aš norėčiau, kad šiame nepaprastai svarbiame pamatinėme tekste, kuris beje, kuris sujaudina visus teisininkus, kad ir kitose tekstuose, apie kuriuos kalbėtume, būtų įtvirtintos pačios ambicingiausios nuostatos dėl būtiniausių, mažiausių standartų. Dar kartą Jums dėkojame. Mes e, iš tikrųjų išspaudėme viską, ką galėjome iš šių pristatymų. Ir kaip pirmininkė, aš norėčiau padėkoti Klodui Morajus už jo pasiūlymą surenkti šios klausimus e, tokiu svarbiu laiku, e, rengiant šios tris dokumentus ir prieš prasidedant trišalėms dėryboms. Labai, labai ačiū, Natalį. O dabar perdame prie paskutinės mūsų klausimo dalies. Pakviesiu Pal Čekį, kuris galės e, pervis pirmininkavimą. Taip pat e, norėčiau paraginti garbinguosius svečius ateiti į tribūną. Šį kartą e, kalbėtojų bus daug ir aš paliksiu savo vietą jums. Pirmiausia, perskaitysiu pavardės. Libby McWay Uh, James McWill, uh, Baudžiamosios teisės komiteto CCBE vadovas Ignacio Petroni, aukščiausio uh, teismo generalinio prokuroro pavaduotojas Danielė Krubrie, buvęs Paryžiaus apeliacinio teismo generalinis advokatas ir Olivier Tel, kuris yra Europos komisijos teisingumo generalinio direktorato uh, skyriaus e, atsakingų už teisinių, teismų bendradarbiavimą baudžiamosios bylose vadovas. Kolegos, aš norėčiau, kol, kolegos, kol svečiai susės, e, perimti, perleisti pirmininko vietą ponui Palčiakį. Labai atsiprašau e, kolegos ir jūsų ir pono, pono Pal, kad tiek mažai laiko jums liko. Bet taip jau atsitiko, aš nežinau, ar čia yra teisės absolventų, bet e, man e, atmintyje iškyla lyginamosios teisės baigiamieji egzaminai prieš akis. Aš e, džiaugiuosi, kad anglų teisė buvo paminėta nekartą, man tai labai arti širdies. O dabar, e, kadangi svečių bus labai daug, aš e, užleisiu savo vietą. Dar kartą atsiprašau kad e, reiks e, ir dirbti ilgiau negu numatyta. Pirmininkas dėkoja vertėjams iš anksto už e, ilgesnį darbą. Ir aš galiu pasakyti, kad esame labai dėkingi visiems svečiams. So, thank you very much, Mr. Uh, labai ačiū gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Dabar prasideda paskutinis mūsų klausimo etapas. Matome, kad laiko trūksta, todėl aš paprašyčiau visų e, rimtai ir konstruktyviai padiskutuoti šiame etape. Šiandien po pietų, mano nuomonė, vyko labai svarbi ir reikalinga diskusija dėl trijų direktyvų ir dėl veiksmų plano raidos. Dabar jau atėjo laikas išklausyti mūsų visų galutinių bendrinimų. Sveikinu visus e, svečius tribūnoje ir suteiksiu žodį poniai Libi Magvai, kuri yra uh,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 glaudžiai bendradarbiavo su mūsų teisės reformos skirimi. Mes esame pasirengę e, įgyvendinti Europos institucijų parengiamas prievalės neseniai mes e, aptarėme vaikų apsaugos direktyvą ir nekaltumo prezumcijos direktyvą ir labai žiūriuosi, kad dabar galiu kalbėti apie šį svarbų projektą. Visų pirma, yra labai svarbu pasakyti mums patiems, kad e, sudėtingos dėrybos dėl naujų priemonių slepia milijonus ES piliečių, kurie nori, kad jų teisės būtų sustiprintos. O tas teisės suteikėte jūs teisės aktų rengėjai. Tokie žmonės kaip 16 metų e, paauglys, kuris Maltos policijos nuovadoje buvo 16 valandų tardomas, e, nusipelno paramos. Du vaikai iš Afganistano tris mėnesius praleido Lietuvos saugusių kalėjime. Ir vienintelis laikraštis sukritikavęs vyriausybę E, vien tik laikraštis sukrižimsikavo vyriausybę Rumunijoje tokiu atveju. Lenkijoje psichiškai nesveikas žmogus buvo apkaltintas nusikaltimu ir e, buvo tardomas be psichiatrinio įvertinimo ir be advokato. Jis aštuonis mėnesius praleido reštinėje, kol psichiatrinės instancijos įtikino vyriausybę, kad jis yra e, sergantis žmogus. E, Rumunijoje Kinijos pilietis buvo e, nubaustas 13 mėnesių už nusikaltimą, apie kurį jis nieko nežinojo. Šiandien aptariamos teisės yra labai svarbios daugeliui asmenų visoje Europos Sąjungoje. Mano paminėti atvejai yra tik tai labai nedidelis pavyzdys. Kaip galime užtikrinti, kad jums pateiktos priemonės bus kuo geresnės ir iš tiesų to pagerins uh, visose 28 valstybėse kaltinamųjų ir įtariamųjų padėtį. Mes manome, kad galime daug ko pasimokyti ir iš dėrybų, ir iš bandymų įgyvendinti dabartinės kelio plano direktyves. Ir e, tą mes įvertinome. Prasę savaitę matėme, kaip vienas e, Olandijos pilietis e, yra uždarytas Italijoje, Italijos kalėjime. Vertimas ir žodžių ir raštų jam buvo suteiktas iki vokiečių kalbą, nors kaltinamasis reikalavo vertimo į olandų kalbą. Jis paprasčiausiai nesupranta vokiečių kalbos, nesupranta, kas vyksta. Praėjo vieneri metai po e, E, vertimo žodžių ir aštų direktyvos perkelimo termino pabaigos, bet įtariami ir kaltinami dar susiduria su sunkumais, gaudami vertimo paslaugas. Vienas iš mūsų tinklo narių Lenkijoje dabar atstovauja klientą, kuris yra iki teisminėme sulaikime. E, sulaikymo pirminiuose etapuose prokuroras nesuteikė jam galimybės susipažinti su byla, o advokatui tai buvo reikalinga, kad jis galėtų padėti kaltinamajam. Buvo sakoma prokuratūros, kad tai trukdys tyrimo efektyvumą efektyvumui. Teisės į informaciją direktyva, jos perkelimo terminas buvo šių metų birželio mėnesį, aiškiai reikalauja, kad tokia informacija būtų suteikta be jokių išimčių. Ar Lenkija atrodo tą tarptautinės teisės aktą šiais metais jau perkelė į nacionalinę teisę, tačiau Lenkijos prokurorai nesugebėjo vėdivautis naująją sistemą. Nevaisant to, kad yra popieriuje prirašoma daug gerų įstatymų, uh, E, apsaugos teisės nėra užtikrinamos nuolat realiai. Mes labai daug girdėjome apie trijų siūlomų direktyvų e, techninės detalės, bet aš manau, kad iš pirmųjų dviejų direktyvų gyvenimo galima pasimokti dviejų dalykų. Ir manau, kad komitetui tai gali būti naudinga svarstant kitas tris direktyvas. Pirmiausia, reikia daugiau aiškumo. Daugelis įgyventinimo problemų, apie kurias šiandien girdime, kyla dėl to, kad trūksta aiškių gairių ir formuluotės yra labai nekonkrečios kai kuriuose pirmųjų dviejų direktyvų dalyse. Todėl valstybės narės gali labai įvairiai interpretuoti. 28 valstybės narės dalyvaudamos uh, E, rengimo procese niekada neparengs labai tikslių kompromisų. Teisingumo teismas ir jo atstovai Londono renginyje dalyvavę prieš porą savaičių pasakė, kad kompromisai gali būti trumpalaikiai sprendimai, kurie patenkins visas valstybės narės. Bet e, e iš tiesų. E, Teisingumo teismas niekada nesugebės rasti vieno bendro interpretavimo ir valstybės narės dėl to nusivelia. Vaikų apsaugos ir nekaldumo prevencijos direktyvų atveju mūsų nuomonė kai kuriuose srityse formuluotės yra pakankamai netikslios. Pavyzdžiui, kai kalbam apie e, vaiko, e, direk, vaikų apsaugos direktyvoje numatyto e, asmens vertinimo arba įrodymų naštos perkelimo atveju nekaltumo prezumcijos atveju direktyvoje. Mes tikimės, kad komitetas supras, kokių sunkumų kartais kompromisai iškelia ir padarys spaudimą, kad reikalingos priemonės būtų priimtas. Kitas dalykas dėl, kelių, dėl kelrodžio plano įgyvendinimo. Matome, kad e, nepakankamai yra numatytų uh, E, nuostatų pažeidimų teisinio kompensavimo, teisinio koregavimo priemonių. Valstybės narės turi numatyti tariamiesiems ir kaltinamiesiems teisę e, apeliuoti prieš priimtą sprendimą ir turi užtikrinti, kad e, proceso nešališkumas būtų neabejotinas. Direktyva dėl pasinaudojimo advokato paslaugomis eina dar toliau ir Europos žmogaus teisų teismo jurisprudencija čia yra pasitelkiama. O siūlomoji direktyva dėl nekaltumo prezumcijos e, numato daug nuostatų e, dėl e, priemonių tobulinimo, o kitose direktyvose, kuriuose kalbam apie teisinės pagalbos suteikimą arba pagalbą vaikams, apie tai visai nekalbame. Mes tikimės, kad kai parlamentas kelb savo poziciją, tos klaidos bus ištaisytos. Kitas dalykas e, - saveikumas ir nuseklumas. E, jau anksčiau kalbėjusiai tą paminėjo. Tam, kad sukurtume teisingas e, procesinės teisės, valstybės narės turi suvokti, kuo vadovautis. Kelrodžiame plane yra numatytas teisės aktų prieimimo nuseklus E, priimtų teisės aktų nuseklus įgyvendimas. Mes jau dabar matome, kad trys pirmosios direktyvos įgyvendamas buvo su sunkumais. Įtariamiesiems ir kaltinamiesiems yra labai sunku pasinaudoti pirmosios dviese direktyvose numatytomis teisėmis, jeigu jie neturi teisės pasinaudoti e, advokato paslaugomis numatytomis trečiojoje direktyvoje, kurią įgyventi reikia dar trejų metų. Ir be abejonės e, tos direktyvos turi būti tarpusavėje suderintos ir nuseklios. Ir pasarėjai trys pasiūlymai tam nuseklumui kelia grėsmę. Tūloma, siūloma teisinė parama e, ne visuomet užtikrins deramą advokato pagalbą. E, matėme, kas siūlė taryba šeštą A straipsniai siūlė pakeisti vaikų apsaugos direktyvoje. Ir e, atrodo, kad vaikai kai kuriomis aplinkybėmis turi nedaug šansų e, gauti advokato pagalbą. Taigi iškyla padėtis, kad vaikai e, yra mažiau apsaugoti negu saugusiai, ypač gal, kalbant apie galimybę naudoti šią gyvybiškai svarbę procesinę teisę. Žmogaus teisų paketas turėtų būti geriau įvertintas uh, priimant tokius teisės aktus. E, teisėjų mokymas yra kitas svarbus dalykas. Pirmose dviese direktyvose apie mokymą yra kalba, bet e, trečioje direktyvoje E, teisės į advokatą direktyvą, apie tai nėra kalbama, bet supraskime, kad pagrindiniai šių teisės aktų įgyvendintojai yra labai menkai susipažinę su dokumentais. E, vaikų direktyva numato priemonės dėl e, advokatų ir teisininkų mokymo. Advokatai šių teisų įgyvendinime vaidina pagrindinį vaidmenį, bet kitose direktyvose visai nėra paminėtas mokymas ir nekaltumo prezumcijoje apie tai irgi nėra kalba. Šios direktyvos nėra kelio galas. Mes norim, kad Europos institucijos rastų kitų veikimo būdų. E, jau buvo paminėtas iki teisminių sulaikimas, jis reikalauja labai svarbaus dokumento. Be to mes turim suprasti, kad turi būti tokie teisės aktai, kuriuos būtų galima įgyventi, ypač kai kalbame apie pažeidžiamus baudžiamųjų e, bylų įtariamuosius dėl įrašų ES nėra nuoseklaus požiūrio. Mūsų nuomonė, e, audio ir video įrašai yra labai svarbus įgyvendant visą šį procesinių teisų paketą. Ir kaip aš jau sakiau, turime aiškiai išnagrinėti teisinių e, kompensavimo priemonių sistemą, nes kitaip e, nei sarimiai, nei kaltinamiai negalės naudoti savo teisėms. Ačiū. James McGill. Ačiū dabar, James McGill.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 Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte CCBA um, jūsų svarstymus, klausimus šiandien. Iš tikrųjų, didžiulis jūsų komitetas atliekamas darbas nelieka nepastebėtas praktikų dirbančių šioje srityje. Ir iš tikrųjų labai svarbu yra paminėti, kad pavyzdžiui, tarybos pasiūlymas dėl C priemonės pažeistų klientų teises e, į konfidencialių neformalius pasitarimus. Ta, ta, ta nuostata, kuri būtų pažeidusi įtariamųjų teisę konsultuotis konfidencialiai su advokatu, buvo panaikinta. Tai tikrai čia komi, šio komiteto darbo dėka yra tai padaryta. Ir dabar dėl to, ką E, Livingvei pasakė ir ką pasakė Holger Mat, aš norėčiau pratesti jų mintis ir pasakyti, kad e, didžiausias priešas, aš įvertinu, ką panas Dejong pasakė, tai yra labai svarbu. Labai svarbu yra kalbėti apie principus ir tas labai svarbias teises. Ir aišku, didžiausias priešas yra ekonominiai argumentai. Dažniausiai visi, kas komentuoja tas nuostas taryba, kas sako, visą laiką tuo teisinasi ir mes jau esame tą girdėję daug kartų. Kai eina kalba, pažiūrėjau, apie labai platų plataus spektro aršto orderio taikymą, buvo kalbama apie tai, kad reikalingi procedūriniai saugikliai, kad būtų galima atsiverti tą poveikį 12. Man atrodo, nieko, nieko nepadaryta. Toliau Europos prokuratūra apie tai kalbame. O kada bus suteiktos papildomų, kada galvosime apie tai, kad jeigu suteikiami kažkam papildomi galiojimai, reikia ir papildomų saugiklių. Jeigu kažką įtikino finansiniai argumentai, aš labai trumpai pakalbėsiu apie kitą pusę. Pavyzdžiui, arešto orderis teisės. Kiekvienas advokatas, kiekvienas parlamentaras turi matyti, kaip bylų galutinis rezultatas yra neigiamai paveiktas to, pavyzdžiui, kiek asmuo turi finansų, jeigu asmuo neturi pakankamai finansų, bylos poveikis dažniau būna neigiamas nei to, kuris privačiai gali pasisamdyti pagalbą. Jeigu, pavyzdžiui, tarkim, mano byla kažkokia, tai, tarkim, su, su, su Frankfurte yra nagrinėjama ir, pavyzdžiui, mane finans, dideli yra finansai mano nuožiūra. Aišku, pasiskambinu profesoriui, pasiskambinu ponui Mat ir gaunu visą reikalingą pagalbą. Tuo tarpu kitais atvejais, aišku, niekada nebus tokių galimybių, nebus pakankamai surinkta informacijos, nebus bus pakankamų galimybių, pažiūrėjau, pasiskambinti tam, kam reikia, kad būtų tinkama gal, gynyba užtikrinta. Jeigu žmogus neturi galimybės kreiptis į advokatą toje valstybėje, kuri yra išduodama sąrašas ir būtent turėkime omenyje, kad tai yra būtent mm, neproporcingai labai dažnai uh, tie arešto orderiai išduodami, iš, e, e, pa, kiek daug yra kalėjimo sėdinčių, kurie pavogė viščiuką ir ar dviratį. Iš tikrųjų, aš galiu Jums pasakyti, kas atsitinka su žmogumi, kuris neturi pinigų. Jie areštuojami, aišku, bus laikomi um, sulaikyti, kol byla nagrinėjama, kur vyksta tyrimas ir, ka, pavyzdžiui, aišku, pagal uh, tai, Vokietijos įstatymą, tarkim, aš, įstatymus aš neturiu galimybės gauti um, informacijos. Uh, tenai Vokietijoje, tik tai vokiečių advokatai gali padaryti ir, aišku, tie, ta žmogus bus laikomas toliau, tenai sulaikytas ir bus paskirtas kažkoks advokatas galbūt, kad atstovautų to asmens interesus. Tačiau kodėl valstybė to nepadarė nuo pat pradžių, kai tik tai buvo sulaikytas tas asmuo, kol nebuvo dar sugriatosios šeimos gyvenimas, kol jis nebuvo laikytas labai ilgai, um, sulaikytas iki tyrimo vertinimas būtų padarytas efektyviai. Aš galiu Jums pasakyti, todėl, kad visiškai negalvojama apie atskiro įtariamo teisės vyriausybės lygmenių. Yra pateikiami tik tai tokie pasiūlymai, kokie pateikiami taryba. Tai iš tikrųjų būtų gėda parlamentui, parlamentarams, jeigu taryba išsisuktų su tokiais prastais pasiūlymais. Tai iš tikrųjų reikia stiprinti visus saugiklius ir įtariamųjų teisės. Ir apibendrinamas gynybos pusė, noriu pasakyti, mes turime kasdienės patirties jie sukaupia, kaip yra nepasitikima tuo, kaip, kaip, koks tik, tikrai yra nepasitikėjimas dėl to, ką mūsų valdžia siūlo, e, pastovi informacija yra netiksli. Tai iš tikrųjų meskite jam iššūkį ir pasakykite, kaip čia taip dabar yra, kad tie ekonominiai argumentai pateikiami ir jie viską nusveria. Ir pažiūrėkime, kiek iš tikrųjų teisingumo nėra įvykdyta teisingai, kaip yra blogai mm, nu, kok, dirbama. Iš tikrųjų, ekonominis argumentas nepasiteisina, jis yra atmestinas. Ir galiausiai uh, mes tikrai neskatiname jūsų patvirtinti priemonę vien tam, kad jin būtų patvirtinta. Jeigu jai neduos realaus situacijos pagerėjimo, nereikia jos netvirtinti. Visiškai pritar, pritariu, ką pasakė profesorius Mat. Strasbūras, aišku, yra siektinas dalykas, tačiau tai neefektyvi apsauga kasdienėme mūsų klientų gyvenime. Mums reikia pažangę praktiką kodifikuoti ir gerinti. Suprantu, kolegos, kad jau labai spaudžia laikas ir iš esmės visą tai, ką norėjau pasakyti, yra pasakyta ir yra mūsų pozicijos dokumente pateikta, bet jeigu turėtumėt klausimą, aš mielai juos atsakysiu. Magil. Dėkoju, ponui Magil. Ir dabar norėčiau suteikti žodį aukščiausiojo teismo generalinio prokuroro pavaduotojų Ignacijo Patronė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gal jūs kiek ir nustebins tai, kad vienintelis prokuroras, kuris dalyvauja šiuose klausimuose, iš esmės pritarė viskam, apie ką jūs kalbėjote. Sakau tą dėl to, jog, kad esu tikrai stikinęs, kad visi tie argumentai, kuriuos šiandien išgirdome, yra teisingi. Be to, aš esu praktikuojantis teisininkas ir puikiai suprantu, kokia yra situacija. Abipusio pripažinimo mechanizmas. Jį minėjo kolegė, dėja negaliu prisiminti jos pavardės. Ji sakė, kad kai ji pradėjo dirbti Europos parlamente, tuomet tarpusavio pasitikėjimo uh, nebuvo labai daug, net sunku buvo apie jį galvoti. Bet nereikia pamiršti, kad tik 1999 metais ES pradėjo galvoti apie abipusio pripažinimo mechanizmą. Prieš tai tai niekam nerūpėjo. Ir Tik po to, kai ES prisijungė prie konvencijos ir turėjo taikyti joje įtvirtintus principus, buvo pradėta galvoti apie abipusį pripažinimą. Be to, mes turėjome aktyviau kovoti su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu. Taigi 2001 metais buvo žengti pirmieji žingsniai kurie buvo skirti tam, kad galima būtų padidinti mūsų saugumo. Po to buvo priimtas pamatinės sprendimas, e, e, kurio beveik niekas nepastebėjo, jame, bet tai būtent jame buvo kalbama apie e, gynybos saugiklius. Po to įsigaliojus Lisabono sutarčiai, jūs įgyjote kur kas daugiau įgaliojimų. Mes įgyjome daugiau galiojimų taip pat ir dabar mes privalome užtikrinti teisę į gynybą. Kitaip, kitaip vargu, ar mūsų piliečiai realiai, ne popieriuje, o realiai pasitikės mūsų institucijomis. Ir tik tai taip mes galėsime elgtis demokratiškai sistemoje, kuri nėra federacinė. Tik tai taip galėsime užtikrinti, kad visos valstybės narės laikytųsi tų pačių principų. Aš labai džiaugsiuos, jei mes sugebėsime kuo skubiau patvirtinti ta, e, tas tris direktyvas, kurios šiuo metu dar yra svarstomas, ypatingai tą paskutinėje. Pasiūlymas dėl jos buvo pateiktas paskutinės, tačiau ji yra lemiamos svarbos. Ir aš kalbu apie nekaltumo prezumcijos direktyvą. Aš baiminuosi, kad jeigu mes neturėsime aiškios, kuo labiau sudarintos sistemos, kuri padėtų mums apsaugoti visus baudžiamo proceso dalyvius, tuomet mes turėsime už tai sumokėti baudžiamojo proceso legitimumo sąskaitą. O tai būtų naudinga organizuotam nusikalstamumui. Nes e, mes žinome, kad Visuomet reikia, visuomet reikia surasti pusiausvyrą tarp e, būtinybės apsaugoti asmens teisės, visuomenės interesą ir e, e, nubausti nusikaltelius. Negalime turėti sistemos, kuri tvirtintų ar sudarytų sąlygas nebaudžiamumui. negalime leisti nebaudžiamumo ir kartu negalime leisti savo turėti fragmentišką sistemą, kurio, e, kuri leistų teisėsaugos institucijoms, prokurorams rinkti duomenys e, tokiais metodais, kurie jiems atrodo tinkami, nesilaikant e, būtiniausių įtariamų standartų dėl įtariamųjų asmenų teisų. Neseniai ponas Sharpston, generalinis advokatas, iškėlė labai įdomų klausimą. Ir jį nagrinėjant, e, nagrinėdamas tą klausimą, jis prie, prie labai įdomių išvadų. Neibisinydėm e, klausimas buvo nagrinėjamas. Ponas Sharpston kurio aš asmeniškai nepažįstu, bet aš dažnai cituoju jo sprendimus. Ir jisai pasakė, kad atėjo laikas priimti taisyklės dėl baudžiamosios jurisdikcijos ES, nes susiklosti paradoksišką situaciją, nes civilinėje teisėje mes turime jau tokią subrandintą įdomią sistemą. išsame sistemą. Na be abejo, jei jūs e, kreipsitės į teismą Belgijoje, o ne Italijoje. Ir e, tai, kad turime tokią sistemą, turi įdomų poveikį ir baudžiamajam teisingumui. Jurisdikcija nustato e, nustato, kokiame teisme ir kokio šalyje turi būti nagrinėjama byla. Šiandien mes dažniausiai nagrinėjame tarp, valstybinį, tarp valstybinius nu, nusikaltimus. Ir šiuo metu galima, pavyzdžiui, vykdyti baudžiamąjį procesą, sakykime, keturiose šalise. Ir Šarpas sako, kad gal mes galėtume pritaikyti neibis įbydam principą. Ir manau, kad šią direktyvą reikia patvirtinti tam, kad mes galėtume žinoti aiškiai, kaip reikia nustatyti konkrečių bylų jurisdikciją. Dėkoju. Ir paskutinės mūsų kalbėtojas šiandien yra Daniel Liokrubie. Jis yra Paryžiuje veikiančio apeliacinio teismo generalinis advokatas. Dėkuoju. Aš a, e, turėjau garbės a, tai dirbti ties šiais klausimais gan seniai, pradėjau domėtis dar e, po, po, jau po to, e, kaip tik tuo metu, kai buvo patvirtinta Tamperės programa ir kai buvo pradėta kalbėti apie bendrijos programas teisingumo srityje. Ir e, nuo 2004 metų mes stebime kiek mažiau, dinam, mažiau aktyvę dinamiką. Ir todėl pamatinis sprendimas dėl procesinių teisių e, tai gerai liūdėja. Reikia pasakyti, kad, ta, kad mes dabar jau kalbame ne vien apie abipusio pripažinimo principą, kuris buvo mūsų ankstesnių diskusijų pagrindas, bet dabar kalbame apie būtiniausius standartus ir taip mes per, prie, paliečiame kiekvienos valstybės narės e, teisminės sistemas, o tai yra labai jautri vieta. Pirmininkaujant Švedijai buvo parengtas e, e, e, veiksmų planas, Stokholmo programa, remintis kuriuo mes ir kalbame šiandien. Reikia penkerių metų, kad būtų užtikrinto, kad taryba parengtų patvirtintų reikalingus dokumentus ir ką mes darysime penk, per kitus penkerius metus. Iš esmės, štai toks yra klausimas. Ir aš noriu pasakyti, kad e, e mums reikia dėrybų, realių dėrybų. Aš apie konkrečias dėrybų, e, detalės, e, kurios buvo gvildenamos šiandien po pietų, aš tiesiog noriu pasakyti, kad aš iš esmės pritariu beveik visiems pasiūlymams. Ir, ir aš manau, kad dėl teisinės pagalbos nuostatų reikia pasakyti, kad čia mes kalbame apie teisę gauti advokato pagalbą. Ir tai yra susiję ir su finansiniais klausimais. Ir šios, be, tos, be to finansavimo šių dviejų direktyvų sutikimas teisės bus nieko vertos. Ir mums Reikia turėti sistematizuotą teisinės pagalbos suteikimo sistemą, kuri e, taip pat turėti e, konkrečiai, konkrečiai gerai parengtos e, teisininkus. Ir kai kalbame apie nepilnamečius, tai taip pat reikia turėti specialiai apmokytus teisininkus. Dabar ne, nepilnamečių direktyvos septinta, septintasis straipsnis. Jisai tikrai neaiškus ir jį reikėtų dar sukonkretinti. Be abejo, galima kelti savo klausimą, ar e, e, laisvės saugumo ir teisingumo e, erdvę baigsime kurti. Dirbti pradėjome dar prieš dešimt metų ir ar komisija iš tikrųjų nori baigti kurti tą erdvę, nes jį mažai ką gali pasiūlyti. Gal reikėtų ir toliau tęs, reikėtų praplėsti tą veiksmų planą ir, pažiūrėjau, buvo kalbėta šiandien apie tai, kad reikia tai, užtinkti tas garantijas, kai žmogus yra laikinai sulaikomas. Ir e, gal reikėtų ir užsieniečiams užtikrinti tokias pateisės. Bet neužtenka vien kalbėti apie tekstus. Man atrodo, kad labai svarbu būtų dabar, galvojant ateitį, tinkamai įgyvendinti tas direktyvas, kurios yra rengiamos tam, kad e, mes tikrai turėtume korpus juridik e, e, Europoje, turėtume teisyną Europoje. Ir komisija turi taip pat vaidinti e, svarbu vaidmenį e, prižiūrint, kaip yra gyvendinami šie dokumentai. Ir e, reikia taip pat daugiau investuoti į informacijos klaidą, į vertinimą, tam, kad mes galėtume realiai vieną dieną pamatyti Europoje bendrus būtiniausius standartus. Ir antras dalykas, kurį noriu pasakyti, tai yra tai, kad Europos teisingumo teismas taip pat vykdys kontrolę. Ir, ir aš tikiuosi, kad jis padės mums sukurti e, bendrą Europoje teisyną, kuris yra būtinas. Ir dabar norėčiau pasakyti vieną dalyką, kuris galbūt ir ne, e, kai kam pasirodys nėra tiesiogiai susijęs su to, apie ką mes kalbame, bet aš manau kitaip. Manau, kad mums reikia, kad nuo kitų metų gruodžio pirmos dienos mes e, siektume suderinti procesinius sugebris e, e, visoje Europos Sąjungoje. Tai būtų svarbus žingsnis į priekį, jeigu mes sugebėtume to pasiekti baudžiamo teisingumo srityje. Aš galiu pateikti Jums konkretų pavyzdį, jis yra gal, e, labai sudėtingas ir tiesiog noriu jį paminėti tam, kad Jūs suvoktumėte, apie ką aš kalbu. Pažiūromų vaikų nusikalstamumas kai kaip kas sako, mes galime pasakyti, kad tiesiog reikia gal apriboti laisvą judėjimą ir gal reikia tiesiog gražinti tuos nepilnamečius į savo e, kilmės šalį, kad jie ir tenai toliau skur, skurde gyventų, viską uždarome e, ir e, atimame bet kokią ateitį iš tų vaikų. Bet juk toks sprendimas mums netinka. Kaip ES gali reaguoti į tokias problemas? ES, ES komisija reaguoja finan, finansiškai, galvodama vien apie ekonomiką. Bet ar mes turime kokį nors rimtą pasiūlymą apie tai, kaip galima būtų spręsti nepilnamečių nusikalstamumo klausimą? Aš asmeniškai nematau jokių pasiūlymų. Paryžiuje, laikantis visų normų, apie kurias buvo kalbėta šiandien, mes reguliariai sulaikome jaunesnius nei 13 metų vaikus. Ir kokiagi dabar mes turime, kokią turime situaciją? vis, vis daugiau ir daugiau e, mažamečių, nepilnamečių padaro nusikaltimus ir e, tie, e, žmon, tie vaikai atsiduria tiesiog gatvėje. Ir ar ES teisingumo sistema taip turėtų su jais elgtis, kaip profesionalus teisininkas. Aš užsijimu šiais dalykais ir nieko nenoriu slėpti, man gėda. Man gėda, kad tie vaikai, kurie e, atsiduria pas mus, visiškai nesupranta, kas jie yra, kur jie, e, kur jie gyvena. Paryžiuje mes stengiamės ieškoti tokių problemų sprendimų. Ir uh, suradome du sprendimus. Kad reikia apsaugoti mažamečius. ir kad reikia kovoti su tais nusikaltėlių tinklais, kurie pasinaudoja nepilnamečiais. Jeigu mes išsiųsime šios nepilnamečius e, iš Paryžiaus, kas bus toliau? Mes nežinome, ar mes sprendžiame problemą, ne, nemanau. Ne Reikia pagalvoti, ar mes galime ES lygmenį apie tai kalbėti. Ir antras sprendimas, kurio mes ieškome, tai, tai, suradome, tai yra nepilnamečių apsauga. Jos reikia ieškoti, joms reikia padėti, jos reikia apsaugoti. Bet tai nėra lengva daryti. Egzistuoja tam tikra kolizija. Teisė, apie kurią mes šiandien kalbėjome, turi turėti aiškius prioritetus. Ir juos nustatyti yra sunku. Reikia apibrėžti ES strategiją, kuri padėtų mums reaguoti į šias problemas. Ir manau, kad Europos parlamentas yra geriausia institucija, kuri gali tai padaryti. Jūs išrinko Europos žmonės. Ir e, jūs norite apsaugoti piliečius ir todėl būtent jūs turite suformuluoti strategiją, kuri padės mums realiai suri, e, kovoti su tais iššūkiais, su kurie šiandien susiduria ES baudžiamojo teisingumo sistema. Now. Labai ačiū. Dabar ponas Olivier Tel, kuris yra Europos komisijos teisingumo generalinio direktorato e, skyriaus atsakingų už teismų bendradarbiavimą užimos civilose vadovas. Bonsoir, euh, mesdames, messieurs, euh, monsieur le président. Euh, Labas vakaras, gerbiamas pirmininkė, ačiū, kad mane pasikvietėt. Nuo 2009 metų, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, bendrijų metodas, kuris apima Europos parlamentą visapusiškai, tampa e, pagrindiniu įgyvendinant kelrodį planą. Nuo 2009 metų yra pasiekta labai daug pažangos įgyvendant ES darbo tvarkę susijusią su piliečių procesinių teisų įgyvendinimu ir e, bešališko teismo įtvirtinimu. Mes vis tik e, šį planą gyvendinami dar susidurėme su nemažai sunkumų ir laukia mūsų daug e, nebaigtų uždavinių. Pirmiausia, kas yra padaryta? E, matome, kad direktyvoje kalba apie teisę į skirtingas teisės, teisės į informaciją, teisę į advokatą, vaikų apsaugą. Tai kelia rimtų juridinių, organizacinių ir ekonominių sunkumų E, pažvelgusi sutartį, pamatysime, kad e, Europos komisija e, ją stengiasi gyventi, jau dviejus metus bendradarbiauja su valstybėmis narėmis labai aktyviai ir Europos komisija metodiškai vykdo šios direktyvos perkelimo į valstybių narių teisės aktą kokybiškumą. Šios direktyvos kai kurios nuostatos teismo, teisingumo teismo sprendimu gali būti ginčytinos ir e, gali būti taikomos tam tikros sąlygos. Teisė į vertėją, pavyzdžiui, e, turi būti numatyta, e, bet ne visuomet taip yra. Turi būti numatytos aiškios sąlygos, kokiomis tai gali būti suteikta. Kitas dalykas, kaip e, sakė E, ponė Libi Makvail, iškyla organizacinių sunkumų e, turėti gerą vertėjų raštų ir žodžių sąrašą. E, ar galima visais atvejais leisti susipažinti su byla, kartais tai gali trukdyti deramam bylos tyrimui. Galiu pateikti ir juridinių iššūkių pavyzdžių direktyvos interpretavimo uh, interpretavimui reikia surinkti svarbiausius dokumentus o tai yra ne visuomet padaryta. Kartais direktyva interpretuojama gana miglotai ir dėl to e, skirtingose valstybėse narėse e, ji kitaip yra suprantama. Kita svarbi veiksmų rušis yra e, skirtingų direktyvų suderinimas. Ypač, kai kalbame apie procesinės teisės, turim suprasti, kad Europos komisija čia e, ne viską gali padaryti. Kalbam apie vaikų apsaugą baudžiamosiuose bylose ir e, asmenų, iš kurių atimta laisvė ypatinga apsauga ir teisė į advokatą. Europos komisija daugiausia dėmesio skiria pažeidžiamiams asmenims ir e, nacionalinės teisės pakte, kurį prieš dviejus metus pareikė Europos komisija, apie tai yra glaužiai kalbama, dabartinių direktyvų perkelimas e, daro tam tikrą įtaką e, pasikeitimo tempams. Per 30 sekundžių trumpai pristatysiu kiekvieną direktyvą. E, direktyva, e, kurią mes vertiname kaip esminę, e, numato konkrečias procesinės teisės skirtingoms asmenų kategorijoms, įskaitant nepilnamečius vaikus. Reikia Europos strategijos, kuri būtų pritaikyta vaikų teisingumo sistemai. Baudžiamosios procedūros nepilnamečio atžvilgių yra labai sudėtingos ir politikai turi prisidėti prie aukščiausio įmanoma apsaugos, vaikų apsaugos lygio baudžiamosiose procesuose. Kitas labai svarbus dalykas - teisė į pagal, juridinę pagalbą advokatui. To nuneikti negarba. Principas labai paprastas asmuo įtariamas e, nusikaltimo padarimu turi susilaukti advokato paramos jau policijos tardymo metu. E, turi būti atsižvelgta į asmenybę, į nusikalstamą praeitį, į nusikaltimo aplinkybės, į galimos sankcijos sunkumą. E, dėl, direktyva dėl nekaltumo prezumcijos yra kitas svarbus teisės aktas, be e, nekaltumo prezumcijos e, E, kitos dvi direktyvos, e, teisė į advokatą e, ir vaikų apsauga būtų tik iliuzinės. Kamgi reikalingas tas advokatas, jeigu iš karto yra sakoma, kad žmogus yra kaltas. Taigi nekaltumo prezumcija nacionalinėse teisės aktuose jau seniai yra įtvirtinta, bet sustandartinimas, suvienodinimas sukelia problemų. Aš žinau, kad teisingų, Strasbūro teismas E, suabejojo neseniai ES priimtais teisės aktais. Šiandien tarp valstybių narių egzistuoja konsensusas dėl to, kad reikia sustiprinti e, konstitucinę struktūrą. Reikia e, sukurti bent dvi įmanomas nekaltumo prezumcijos įtvirtinimo priemonės. Aš dėl nekaltumo prezumcijos taip pat galiu pasakyti, kad Europos komisija e, ne neįtarė, ne, neįėjo į teisingumo teismo e, nuosprendžio kritiką, į teisingumo teismo kritiką. Esmė yra ta, kad mes norime garantuoti, kad teisė į advokatą būtų iš tiesų realiai efektyvi e, tyrimo metu. Labai daug kritikos susilaukėme e, dėl to, kaip elgiamasi su žmonėmis, kurie yra policijos areštinėse. Europos komisija savo rekomendacijose siūlo priimti labai aiškias taisyklės, bet aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad jau dabar Europos lygmenių yra pareng, egzistuoja direktyva e, ir jeigu ji būtų įgyvendinta taip, kaip e, reikalaujama, ji gerokai pakeistų padėtį, bet tik keturios valstybės narės daugmaž laikosi mūsų pasiūlytos direktyvos nuostatų. Čia jau baigsiu, galėčiau pasakyti labai daug, bet dėja laiko nebeliko. Labai ačiū. Ponios ir ponai, gerbiami svečiai, gerbiami dalyviai, dabar esu labai nelaimingas, nes nebeliko laiko diskusijai. Jeigu kas nors iš jūsų turit klausimų ar pareiškimų, galite e, pasikalbėti čia su svečiais salės e, prieigose. Aš noriu padėkoti visiems pranešėjams už pranešimus. Dėkoja pirmininkas vertėjams ir dėkoja visiems e, posėdžio dalyviams už dalyvavimą. Linkiu gero vakaro.